Right, good afternoon, everybody. If you could uh, make your... Labadiena visiems, prašyčiau visus susėsti, kad galėtume pradėti dirbti. Meeting, meeting one another. So... Žinau, kad uh, tarpusavio susitikimai jaudina, bet prašau susėsti, kad galėtume pradėti kuo greičiau dirbti.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 time she comes here. Okay, right. Um, sorry for this, this slides. We, we, are, we are running concurrently. With... Atsiprašome, kad šiek tiek vėluojame. Tuo pat metu vyksta ECOFIN tarybos posėdis. Kiekvieną minutę vis gauname pranešimų apie tai, kiek jisai dar gali užtrukti. Na ir ponė Saugado, kaip e, ECOFIN pirmininkė, Negali, žinoma, dviejose vietose būti vienu metu, tačiau ji jau e, juda mūsų link ir bus su mumis neužilgo. Taigi dar kartą sveikinu visus susirinkusius, nors nesu tikra, bet atrodo, kad į metinį, kasmetinį susitikimą su nacionaliniais parlamentais. Ši tradicija prasidėjo per perėtą kadenciją, man pačiai teko keletą kartų dalyvauti. Aš žinau, kad visas valstybės narės e, yra atstovaujamas čia, taip pat ir e, parlamento ekonomikos ir pinigų komiteto nariai čia yra. E, mums iš tikrųjų yra labai svarbu apsvarstyti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo reikalus Todėl e, ir pravartu pasikeisti nuomonėmis, kaip e, geriausiai su tais iššūkiais susidoroti. Komisija pateikė savo pasiūlymus dėl e, ES 2020 metų strategijos ateinanti vadovų taryba svarstys šį klausimą. Na, o šiandieną mes turime nemažai prelegentų, E, kurių e, pasisakymai galbūt įtakos ir kitos savaitės vadovų tarybos posėdį, nes tai bus kalba apie mūsų ateitį ir apie strategiją 2020. Taigi, e, šiandien mes pakalbėsime apie ekonomikos reformas nacionalinių lygmenių, o rytoj pratesime darbą ir pakalbėsime daugiau apie globalų lygį. E, aš noriu taip pat pasveikinti draugę pirmininkaujantį su manim poną Džordį Vilą Džoaną. Jis atstovauja. Jis yra iš Ispanijos Senato finansų ir pinigų politikos komiteto, yra to komiteto pirmininkas, taigi uh, yra mano kolega šia prasme. Tarp pasisakančiųjų šiandien bus ponė Elena Silgado, kai jie atvyks, ponas Oli Renas, už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas komisijos narys, Jurgenas Štarkas, atsibai vykdomas valdybos narys. Na, o vėliau pasisakys ponas Jean Pisaniferi Brugel organizacijos direktorius prie mūsų pasijungsianti šiek tiek vėliau. Bet dabar suteiksiu žodį e, bendra pirmininkaujančiam ponui Džordį e, Vilą Džuaną. Dėkoju, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininkai, kuris suteikė man e, galimybę su jumis drauge dalyvauti šiame posėdėje. Manau, kad jisai yra labai svarbus. Dėkuoju visiems atvykusiems. Aš manau, kad e, visiškai teisinga, kad būtent šiuo metu Europos parlamente toks posėdis ir vyksta. Matome, kad 2010 metai bus e, atsigavimo pradžios metai. Bet ekspertai taip pat sako, kad e, tas atsigavimas bus lėtas, e, e, ne visai e, stabilus ir nevienodai pasiskirstęs. Regis, mūsų ekonomikai trūksta kūro perkeltinė prasme. Tai yra todėl, kad viešuosius finansus, viešasias išlaidas mums tenka riboti. Taigi, e, kai trūksta kūro, e, yra dar ir e, kitų trukdžių, aš turiu galvoje šeimos ūkių ir įmonių skolos, taip pat ir finansinės sistemos skolos, kurios riboja kreditų srautus. Ir, žinoma, tai trukdo mums e, plėsti savo eksportą. E, atsigavimas nebus e, labai sklandus, nes teks susidurti su papildomais smūgiais, kai kurie iš jų bus išoriniai smūgiai. Taip pat matysime, kad augimo sparta mūsų šalise bus nevienoda, taigi atsigavimas nebus visur vienodas nebus e, nei to paties ritmo tarp šalių, nei netgi pačiose valstybėse narėse. Taigi bus e, toks gana e, fragmentuotas atsigavimas ir todėl šiame kontekste mes visi turime galvoti apie strategiją, kur leistų mums pasiekti stabilesnio augimo ir kad greta eitų ir darbo vietų kūrimas. Jau dabar e, nedarbas e, e, daugelį valstybių narių kelia nepaprastai didelių problemų, taigi mums augimo reikia draugė su užimtumu. Tik, aš manau, ir pakaks mano įžanginio žodžio, suteiksime galimybę pasisakyti kitiems. Pirmininkė, e, dėkoju. E, tikrai neįprastai, bet galiu suteikti kalbėtojams truputį daugiau laiko, nes ponios Salgado nėra. Ir pradedant pasisakymus, pirmiausia, e, noriu informuoti jūs, kaip organizuosime darbą. Pirma pasisakys mūsų trys prelegentai, o paskui suteiksime žodį e, nariams tiek iš mūsų komiteto, tiek iš nacionalinių parlamentų. Jeigu pakelsite ranką ar pamojuosite kortelę, tai e, mano padėjėjas Adolfo užsirašys jūsų pavardę. Na ir aš pati kars nuo karto pasitikrinsiu, kieno eilė pasisakyti. Klausimus, kai uždavinėsime, aš grupuosiu tikriausiai ir paskui suteiksiu galimybę mm, atsakyti mūsų kalbėtojams, kol išsemsime vieną ar kitą temą. Tada perėsime prie kito raundo. Ar jūs norėtumėt pasakyti? Taip, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš šiek tiek jaudinuosi, nes nėra vertimo į maltiečių kaltą kalbą. Ar e, tai yra tik šios dienos problema? We're, we're, we're, we're checking. Mes pasitikslinsime. Uh, right. I'm, I'm, I'm advised that we cannot fit into... Mane informavo, kad e, šioje salėje į visas kalbas vertimo negalėjome užtikrinti, tai bijau, kad uh, vertimo į maltiečių kalbą nebus. Aš labai tikiuosi, kad e, per nelik didelių sunkumų nekils. Aš suprantu, kad svečiams tokių problemų gali būti, bet tai nuolatinė problema. Mes neturime pakankamai posėdžių salių, kur vertimas į visas kalbas galėtų būti užtikrintas. E, jeigu kas nors iš tikrųjų susidurs su neįveikime problema, prašau mane informuoti. E, o dabar keltą minčių gal galėtume palaukti, nebent e, dar būtų prezidiume, kas norėtų pasakyti. E, ponas Kamper yra Ispanijos ekonomikos valstybės sekretorius. Jis atvyko čia kaip tik tam atveju, jeigu neatvyktų kitas Ispanijos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau Jums paaiškinti kontekstą, e, atsiprašyti už e, antrosios pava, e, premjero pavaduotojos vėlavimą. Ji iš tikrųjų dalyvavo pietuose, kurie buvo surinkti po ECOFIN posėdžio. Ir ten buvo svarstumi būtent tie patys klausimai, apie kuriuos mes kalbėsime, o štai ji pati dabar atvyko ir galės pati viską paaiškinti. Okay, now, now, now we are complete. Uh, I think this is, this is a, a record run that you have had. Pirminkė, na, noriu pasveikinti Jūs atvykusi, ponė Salgado, leisiu atsipūsti šiek tiek ir suteiksiu Jums žodį. Dėkoju, ponė Bels, atsiprašau kad užtrukau. Kalbėsiu ispaniškai. Na, man iš tikrųjų labai malonu dalyvauti šiose parlamentinėse diskusijose Europos parlamente. Taigi, pirmiausia, palinkėsiu visiems malonios popietės. Na ir kadangi kartu kitus europarlamentarai šiuose diskusijoje dalyvauja ir atstovai iš nacionalinių parlamentų. Todėl manau, kad šiuose diskusijose atsispindės ta bendradarbiavimo dvasia. Nors mes politikai dirbame ir skirtingose vyriausybės darbo baruose. Na, dėje um, finansinė krizė privertė uh, mus labiau derinti ES ekonomikos politiką. Ir todėl dabar yra būtina suformuluoti visų valstybių narių bendrą interesą. Na ir kaip derinti šios nacionalinius ir europinius interesus, iš tikrųjų verta apie tai padiskutuoti. Taip pat š ši parlamentinė diskusija vis gilėjo per pastaruosius metus ir tai uh, susiję ir su Lisabonos sutartimi, kuri padidino ir pagilino tiek nacionalinių parlamentų, tiek ir Europos parlamento vaidmenį. Taigi, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą bei bendrijos, tai padeda neskaidrumą ir padidina bendrijos lygių priimtų sprendimų teisėtumą. Na ir po krizės, manau, bus dvi sritis, kurioms reikės skirti ypatingą dėmesį. Na, pirmiausia, reikės pagalvoti apie, arba jau kalbame apie naują augimo ir ekono, užimtumo strategiją, tai vadinamoji 2020 strategija. O antra vertus, mes keičiame tarptautinę finansinių rinkų struktūrą tam, kad galėtume ateityje užkirsti kelią tokioms krizams, kurią patyrėme praeitie ir su kurios pasiekmėmis vis dar susidurime. Taigi pirmiausia, pakalbėsiu apie pirmąjį sritį, tai yra ta vadinamoji naujoji strategija vidutiniam ir ilgam laikotarpiai padės, tai yra vienas iš svarbiausių Europinės darbo tvarkės klausimų. Na ir tai taip pat vienas iš svarbiausių mūsų Ispanijos pirmininkavimo metu iškeltų klausimų. Ir vienas iš pagrindinių strategijos elementų tai yra pasitraukimas iš krizės ar laikotarpis po krizės. Na ir kaip visi suprantame, e, e, ši strategija kartu metu yra susijusi su finansinėmis paskatomis, kurios leido išvengti ekonominės ir finansinės suirutės. Na, o taip pat e, toje strategijoje yra elementai, kurie leistų užtikrinti tvaresnį ekonominį augimą, kuris taip pat leistų užtikrinti ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimą. Na ir tai toje, tai, tas Taigi, tai yra būtų pasitraukimo laikotarpio po krizės strategija, kuri leistų kartu stiprinti ir ekonomiką bei užimtumą. Taigi ta vadinamoji, taigi šios strategijos 2020 dėka mes galėsime iš sustiprinti tas silpnasias vietas, kurios atskleidė, atskleidė krizė. Tai pirmiausia, ekonominės politikos koordinavimą tai yra tarp valstybių narių bei geografinių regionų. Taip kartu reikia nusistatyti prioritetus struktūrinių reformų srityje. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tą valdymą, kurio reikėtų tam, kad galėtume susidoroti su ateities iššūkiais. Ir Ispanija pirmininkavimo metu labai intensyviai bendradarbiavimo tiek su komisija, tiek ir uh, um, nau, naujomis vadovų tarybos valdymo struktūromis. Na ir visas susijusios šalis pademonstravo ryšto pasiekti per šį pirm, pirmosius tris mėnesius svarbų sprendimą. Taigi bandėme, bandėme pasiekti, kad pavasario vadovo taryboje kovo mėnesį būtų suderinti pagrindiniai sprendimai. Taigi kovo mėnesio vadovų taryboje bus reaguota į, kom... į komisijos komunikatą, kuriame kalbama apie ekonominės politikos prioritetus, apie naują strategiją, o taip pat ir valdymą. Kadangi laiko stinga, tai yra tarp to komisijos parengto komunikato ir vadovų tarybos kovo mėnesį mūsų manimu svarbiausia buvo pasiekti, kad vadovų, kad ekofino taryboje šiandieno svarbiausia būtų primti svarbus sprendimai. Na ir bus keičiamas mintimis apie kompetencijos sritis ir taip pat bus aptariami tie dalykai, kurie vėliau bus aptariami vadovo taryboje ir bendrojo taryboje. Ir pasisakys finansų e, ministrai ir mes visi suvokėme, kad šinoji strategija mums atveria naujų galimybių ir pasitik, pasikliaujame tuo, kad pavyks pasiekti pokyčių, kurie nebeleis pasikartoti tokiams krizėms. Krizi parodė, jog labai svarbu bendrai koordinuoti veiksmus ir tai yra pagrindinė šios strategijos mintis. Na ir aišku, labai svarbu supažindinti ir piliečius su šią strategiją ir įtikinti jos svarbą. Tai svarbus viso proceso elementas. Taip pat dabar pakalbėsiu apie koordinavimą ir apie sinergijos efektą. Nes reikia derinti tiek valstybių narių, tiek ir pačios ES veiksmus. Todėl nauja strategija daug dėmesio bus skiriamos toms rytims, kuriuose bus dedami bendri veiksmai. Ir taip pat reikės pagalvoti, kokiu priemonių reikės tam, kad būtų užtikrintas ekonominis augimas ir darbo vietos tūkrimų. Taigi bandysime suformuluoti tokią strategiją, kuri būtų paprastos struktūros, bet labai sutelkta. Taip pat reikės mobilizuoti visas turimas priemonės tam, kad pasiektume visų nusibrieštų tikslų, skaitant ir finansinius. Taigi, mes pasirinkome tam tikrus prioritetus. Ir taip pat stengiamės pasirūpinti, kad Europos lygių būtų užtikrinti pakankami ištikliai. Bet greičiausiai tai jau bus būsimų diskusijų dėl finansinių perspektyvų tema. Na ir dabar pakalbėsiu apie tris veiksmų prioritetus, kuriuos nustatė komitė, komisija ateinančiams metams. Taigi vienas iš prioritetų labai susišaukia su tais prioritetais, kuriuos e, Ispanija pristatė savo pirmininkamo pradžioje. Tai yra e, žmogiški ir kapitalo ištekliai. Tai yra tikrai jie labai svarbus siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumo. Taigi, bandome uh, nustatyti kokybinius tikslus šią strategiją. Ir kai galvojame apie ekonomiką ir finansus, tai visi tie kokybiniai tikslai yra ne vien tik tais pagristi, bet jie turi būti kartu ir realistiški ir ambicingi. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tie tiks, kad būtų užtikrintas tiek bendrijos, tiek ir nacionaliniai tikslai. Ir lab, tam, kad pasiektume tikslų, juos reikia derinti tarpusavyje. Tai yra tam, kad tuos tikslus pilnai gyvendytume. Na, e, va, derinimas yra svarbus dalykas ir naujoje valdymo srityje. ES valstybių narių mikma, <clears throat> ekonomika yra tarpusavyje susijusi, todėl ir mūsų veiksmus reikia derinti. Taigi reikia kurti sistemą, kuri uh, leistų valstybėse narėse veiksmingiau gyvendinti tarybos sprendimus. Be to egzistuoja tam pras sąsajos tarp mikro ir makro elementų mūsų ekonomikos rytyje. Ir tai reiškia, jog valstybės narės turi susitarti dėl uh, priežiūros aspektų. Nepasiektume saugimo ir stabilumo pak pakto, pakte buvo numatyta finansinės priežiūros derinimas. Bet mūsų manimu lygiai taip pat svarbu derinti makroekonomikos priežiūrį, skaitant ir finansinių rinkų, nes tai, aišku, konkrečiai atsiliepia ir ekonomikos augimui. Dar sėki pabrėšiu, jog šią priežiūros mintiminę siekiama susilpninti augimo ir stabilumo pakto. Na ir mums atrodo, kad išplėsdami finansinę priežiūrą ir kitas sritis yra labai svarbu. Tai parodė ir pati krizė. Ir, ir man, tai skirdami dėmesį šioms horizontalioms teminėms rytims galėtume spręsti ir kitas išriškėjusias problemas. Taip pat turėtume pagalvoti apie tai, kaip galėtume rinkti ir geriau panaudoti informaciją. Pavyzdžiui, apie tai kalbama ekofinė. Ir tokiu būdu galėtume labiau derinti ir nacionalinius sprendimus. Taip pat reikia numatyti daugiau atsakomybės tarybei, o taip pat ir daugiau lyderio vaidmenio. Tai reiškia, kad ne tik tais ekofinas ir euro grupė turėtų labiau pasistengti ir užtikrinti geresnę priežiūrą. Svarbu, kad taryba būtų atsakingo už teminius ryčių priežiūrą. Tai reiškia, kai reikia sukurti aiškius mechanizmus, kurie leistų užtikrinti sąsajas tarp trijų priežiūros dimencijų. Na ir trečias dalykas, mes turime naudoti ir tobulinti sutartyse numatytas priemonės. Ir, pavyzdžiui, Lisabono sutartyje yra naujų priemonių, kurios gerina koordinavimą tarp eurozonos šalių, E, valdymą, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad būtinai turime pasinaudoti šią galimybę. Taip pat turime geriau pasinaudoti esminę ekonomikos politikos koordinavimo priemonę. Tai čia paminėsiu bendrasias ekonomikos politikos gairias. Taigi, na ir turime pasinaudoti tinkamomis, turime parengti skaidres ir naudingas rekomendacijas. Taip pat naujoji strategija leis pagerinti bendravimą su mūsų piliečiais. Jis bus skaidresnis, nes e, visuomenės pritarimas yra svarbus sėkmės veiksnys. Ir būtent todėl pasirinkome nedidelį tikslų skaičių, bet numatėme tokius tikslus, kurie būtų suprantami uh, piliečiams ir apie tai bus nuolat informuojama žiniasklaidoje. Na ir taip pat paviešimtime ir tas gairias, kurias suformuluosime kiekvienai valstybei narė. Ir pabaigai pasakysiu, jog tikiu, jog visi ekonomikos ir finansų ministrai puikiai suprantame, kad e, reikia ši naujoji strategija priklausys nuo visų mūsų pastangų, reikės priemonių ir taip pat visa tai priklausys nuo pasirežimo bendradarbiauti su taryba. Ir taip, ir taip pat visą tai darant reikia galvoti apie tos du pagrindinius tikslus - ekonomikos augimas bei kokybiškų darbo vietų kūrimas. Ir tai bus mūsų europinės integracijos naujas etapas. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Gerbiamoji tarybos pirmininkė, uh, esame jums dėkingi už pastangas, už tai, kad atvykote. Apgailestauju, kad negalėsite su mumis ilgiau pasilikti, tačiau kartais tenka nuveikti darbų valstybėse narėse, mes tai suprantame. Dabar suteiksiu žodį komisarui atsakingam už e, ekonomikos ir finansų klausimus, ponui Oli Reinui, paskui ponui Jorgen Stark. Uh, Tikėsime, kad komisaras galės su mumis šiek tiek pabūti, kad trumpai perskaitys e, savo pranešimą, o paskui galės pasilikti diskusijų metu. Taigi žodis ponui Olerein. Dėkoju, gerbiamoji pirmininkė. E, Garbėjai Europos ir nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti jūsų diskusijose tokia svarbia tema. Man iš ties labai malonu kartu su jumis aptarti Europos ekonominę padėtį tokiame garbingame forume, forume e, į kurį atvyko Europos politikai ir e, politikos formuotojai. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai yra sutelkę didelės patirties, kuri mums padeda reaguoti į iššūkius. Suprantu, kad e, tai nėra paprasta ir čia galiu kalbėti iš nacionalinio parlamentaro ir darbo Europo institucijose pozicijų. Uh, Pone Salgado, jūs informavo apie tai, kas buvo nutarta vakar Eurogrupės posėdyje ir šiandien ECOFIN posėdyje vyko visas posėdžių maratonas ir po šio posėdžio aš taip pat išskubėsiu e, spręsti šių klausimų. Taigi Europos ekonomika patiria didelį spaudimą. Aišku, kad ekonominė ir finansų krizė įrodė, kad e, E, per pastaruosius dešimtmečius jis augęs, augusi ekonomika nebegali aukti. Ir dabar mums reikia peržiūrėti viešųjų finansų konsolidavimo galimybės, kas yra nuolatinės plėtros ir augimo prielaida. Deja, per pastaruosius du metus krize nubraukė tai, kas buvo padaryta per pastaruosius 20 metų, bandant konsoliduoti viešosius finansus Europoje. Labai gaila, kad dabar yra tokia ekonominė ES realybė, kad panaši situacija yra ir daugelie kitų pažangių pasaulio ekonomikų, pavyzdžiui, JAV. Tai turės ženklios ir ilgalaikės įtakos mūsų ūkiui. Iš tiesų, Tai nėra laikas tęsti pradėtą veiklą, tai yra laikas, kai reikia paskatinti pokyčius mūsų politikoje, kad skatintume nuolatinį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taigi, pagrindinių augimą sąlygojančių veiksnių sutelkimas yra e, pagrindinis Europa 2020 komunikato e, tikslas. E, mes turime ieškoti būdų, kaip galima didinti produktivumą. Taigi, Europa 2020 strategijoje mes ir kalbame apie nuolatinį augimo skatinimą, nuolatinį darbo vietų kūrimą mes turėtumėm ne tik taisyti struktūrinius trūkumus viešajame sektoriuje, bet ir didinti mūsų ūkių produktivumą, investuodami į žinias, inovacijas ir švietimą. Pateiksiu du pavyzdžius, apie kuriuos kalbama strategijoje Europa 2020 štai švietimo sritis, joje mes bandome didinti moksleivių lankančių mokyklą skaičių. E, dabar e, mūsų švietimo sistemos visoje Europoje patiria didelį spaudimą. Švietimo sistema turi parengti e, moksleivius e, tam, kad jie galėtų prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos ir užimti darbo vietas, kurių anksčiau nebuvo. E, tam parengti reikia pasinaudoti. Tai, tai yra moksleiviai turi būti parengti naudoti technologiją, kuri dar neišrasta. Na, bet investicijos į žmogiškų į kapitalą atneš naudos e, darbo vietų ir pajamų e, srityje. Antras pavyzdys. Mes turime gerinti Europos ūkio efektyvumą, ypač inovatyviuose sektoriuose, naujuose sektoriuose. E, naujos kartos skaitmeninės paslaugos, aplinkosauginės technologijos yra e, pavyzdžiai tokių naujų rinkos galimybių. Bendros skaitmeninės rinkos Europoje sukūrimas atneš apčiopiamos naudos vartotojams, kadangi suteiks didesnės pasirinkimo galimybės, na, o verslas gaus didesnės rinkas. Taigi mes turime skatinti didesnį harmonizavimą įvairiose sritise, įskaitant e, skaitmeninę priekybą ir e, skaitmeninės paslaugas. Komisija savo pasiūlyme E, Europa 2020 e, numato ribotą skaičių tikslų. Pabrėžiu, kad tikslų skaičius yra ribotas, bet tie tikslai yra aiškiai orientuoti Europos ekonominio efektyvumo didinimo linkme. E, pavyzdžiui, tarptų tikslų yra išlaidų moksliniams tyrimams didinimas, švietimo sistemos reforma ir kiti apčiopiami tikslai. Šie tikslai bus aptarinėjami ir pritaikyti kiekvienos valstybės narės specifikai ir situacijai. Šie tikslai nėra savatiksliai, bet jie yra tarsi gairės leisančios mums įvertinti pažangą augimo ir darbo vietų kūrimo sritise. Labai svarbu apjungiant tuos augimą skatinančius veiksnius visas priemonės įgyvendinti e, nuosekliai ir nepamirštant viešųjų finansų e, panaudojimo nuoseklumo. Kalbant apie 2020 strategiją, svarbu pasiremti dviem mano minėtom sritim, taigi svarbu mobilizuoti viešosius finansus ir skatinti augimo veiksnius bei darbo vietų kūrimo galimybės. Šios dvi sritis padės realistiškai siekti komisijos pasiūlymo tikslų. Taigi, e, konsoliduodami viešosius finansus ir skatindami augimo veiksnius mes galėtume e, pasiekti apšipamų rezultatų. Tai ir yra komisijos pasiūlymo esmė ponios ir ponai, pastarieji e, įvykiai Europos ekonomikoje, pastarieji įvykiai Europos eurozonoje įrodo, kad reikia netidėliotinai stiprinti ekonominės politikos koordinavimą bei e, priežiūrą eurozonoje. Vakar Eurogrupė ir šiandieną ECOFIN ministrų taryba patvirtino komisijos vertinimą Graikijos atžvilgių iš, mes kalbėjome su Europos centrinio banko valdybos nariu Jurgenu Starku ir, ir kitais Graikija dabar įsipareigojo tenkinti ambicingą 4 procentų deficito mažinimo tikslą šiais metais. Iš ties e, tam tikrų finansų disbalansų e, pataisimas ir balanso atkūrimas yra esminis e, dalykas, kad Graikija galėtų grįžti į finansinės plėtros kelią. Tačiau Graikija iš krizės dar neišėjo. Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą visoje eurozonoje, eurogrupė vakar E, dar kartą priminė įsipareigojimus, kurių prisėmė eurozonos valstybės narės, imtis ryštingų ir koordinuotų veiksmų, jeigu bus toks poreikis. Mes įsiaiškinome, kokius techninius instrumentus būtų galima pasin, panaudoti esant reikalui. Savo ruoštų komisija yra įsipareigojusi atlikti savo funkciją ir teikti Europo, pasiūlymą dėl Europos sistemos, dėl koordinuotos ir sąlygiškos pagalbos, jeigu jos reikėtų. Be kita ko, esame įsipareigoję ieškoti būdų, kaip išvengti panašių situacijų ateityje. Graikijos krizė ir jos pasiekmes įrodė, kad reikia didinti ekonominės politikos koordinavimą eurozonoje. Šis poreikis buvo E, išdėstytas jau anksčiau, tai atsispindi ir teisinėme pagrindę, kurį numato Lisabono sutartis. Taigi mes esame pasiruošę įgyvendinti pasiūlymus pagristus Lisabono sutarties 136 straipsnių. Aš ketinu komisijos vardu teikti pasiūlymą dėl sustiprinto ekonominės politikos koordinavimo ir priežiūros per ateinčias keletą savaičių iki balandžio vidurio. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad visų pirma turime uh, vengti nepagristos uh, nepagristo viešojo deficito. Tai turėtų būti eurozonos uh, politikos pagrindas. Taip pat reikia plačiau apimančių ir griežtesnių rekomendacijų skirtų valstybėms narėms, kad jos galėtų imtis taisomųjų veiksmų ir savalaikių veiksmų. Antra, dabartinė ekonominė ir finansinė krizė įrodė, kad politikos koordinavimą, koordinavimo negalima apriboti tik tai finansinėmis priemonėmis. Reikia atsižvelgti ir į m, mm, kitas makroekonominės priemonės, kurios nėra bes, subalansuotos. Tai svarbu visos eurozonos ir visos ES stabilumui. Konkrečiai kalbant, Reikia pasakyti, kad nedidelis konkurencingumas ir einamosios sąskaitos deficitas prisideda prie fiskalinio deficito. Taigi mūsų pagrindinis tikslas deficitą patiriančiose valstybėse įgyvendinti pataisomasias priemonės ir atkurti konkurencingumą. Be kita ko, kai kuriuose valstybėse narėse susidaręs sisteminis įnamosios sąskaitos perviršius taip pat gali pakengti e, finansiniam stabilumui, ypač tais laikais, kai kitose valstybėse reikia finansinio konsolidavimo. Taigi, gerbiamoji pirmininkė, ponios ir ponai, baigdamas akcentuosiu, kad labai svarbu, jog Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai imtųsi aktyvaus vaidmens įgyvendinant a, ES augimo ir darbo vietų kūrimo darbo atvarkę. Jūsų vaidmuo yra esminis, orientuojant ekonominės politikas ir siekiant E, strategijos Europa 2020 tikslų bei kuriant dar, naujas darbo vietas Europoje. Parlamentai vaidina svarbu vaidmenį įgyvendinančią strategiją ir jūs kaip e, teisėkuros institucijos esate atsakingi už strategijos Europa 2020 įgyvendinimą. Mes turime įgyvendinti uh, E, susietasias politikas, tai turime daryti paraleliai e, siekdami fiskalinės konsolidacijos, neišskiriant vieno prioriteto kaip svarbiausio. Manau, kad galima priimti pagristus politinius sprendimus tik tai tuo atveju, jeigu parlamentai bei piliečiai dalyvauja e, šiame procese ir jį remia. Aš tikiu, kad Europa gali tikėtis jūsų pagalbos kad jums talkinant mes įgyvendinsime 2020 strategiją, kas atneš sėkmę Europą ir mūsų piliečiams. Ačiū. Dėkoju, ponai komisarui. Pereiname dabar prie paskutinio mūsų pasisakymo. Kol kas e, kalbės ponas Jurgenas Starkas iš ECB. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. E, man didelė garbė šiandien su jumis padiskutuoti šią labai savalaikę temą, kai kalbame apie e, prognozės ateičiai ir 2020 strategiją. Per kelias ateinančias minutės aš šiek tiek pakalbėsiu apie situaciją, e, gavinant ekonomiką ir išeimo iš krizės strategijas. Nuo 2009 metų pavasario matome stabilizacijos pagerėjimo ženklus tiek finansinėse rinkose, tiek ir ekonomikoje apskritai. Taigi 9 metų pavasarį finansinių rinkų sąlygos pagerėjo ir ekonomika daug, daugelį valstybių pradėjo atsigauti. Nors ir labai kukliai, bet didesnėse šalise taip įvyko. E, tai buvo rezultatas e, labai didžiulių paramos priemonių, kuriemis vyriausybės ir centriniai bankai visame pasaulyje. Panašiai mes taip pat matome, kad e, gerėja prognozės globalios ekonomikos atsikūrimui, tačiau vis dar išlieka gana didelė rizika finansiniam sektoriai. Paskutinė informacija rodo, kad euro zonoje e, atsigavimas vis dar vyksta, tačiau e, balansų koregavimas privačiam sektoriuje neleis labai sparčiai vystytis. Taip pat e, trūks investicijų, o rink, darbo rinkos prasta padėtis taip pat lėtins augimą. E, Euro zonoje ekonomika auks e, tik tai labai e, kukliai ir labai nelygiai. 2010 metais nelygiai, kai kalbam apie šalis, atskirus sektorius ir laikotarpis. Taigi mūsų banko personalo prognozės, kurios daugiau ar mažiau sutampa su kitų institucijų, tame tarpe komisijos prognozėmis, 2010 metais augimais bus apie 1 procentą, tačiau 2011 turėtų spartėti. Kai kalbame apie kainas, infliaciją, tai per pastarosius metus infliacijos lygis liko žemas 0,9 procentai vasario mėnesį ir infliacijos prognozija taip pat atitinka kainų stabilumo rodiklius. Mes tikimės, kad infliacija išliks artimiausiu metu apie 1 procentą ir taip pat ir ateityje liks gana kukli, kadangi yra nepanaudojimų išteklių ir atsigavimas bus taip pat kuklus. E, rizika lieka subalansuota, e, kalbant apie e, kainų stabilumą, šiuo metu nematome ypatingos rizikos dėl infliacijos ar defliacijos. Tai tvirtina mūsų monetarinė analizė, vertinant ne, mažą infliaciją per vidutinį laikotarpį, kada ir pinigų, ir kreditų apimtis auks labai pamažu. Taigi, žiūrint į ateitį, infliacija išlieka E, tokia, e, kokios mes ir norėtume, tai yra e, mažiau ar artima dviem procentams. Jūs žinote, kad valstybės narės ir ECB ėmėsi ryštingų žingsnių krizės akivaizdoje ir pagrindinių palūkanų normą ECB sumažino iki 1 procento, tai tikrai žemiausias lygis nematytas Kinėje eurozonos istorijoje. Apskritai vykdomoji valdyba šiuo metu mano, kad pagrindinių palūkanų normų žemas lygis dabar yra tinkamiausias. Greta žemo palūkan, žemos palūkanų normos, kad galima būtų pagerinti sąlygas ir kad tos mažas palūkanos normos prisidėtų prie uh, E, pinigų rinkos augimo. E, vykdomoji valdyba yra numačiusi nestandartinių priemonių, e, kurios leidžia lengviau kredituoti namų ūkius. Ir beje, mes matome, kad tų mažų palūkanų normų perkelimas vartotojams visiškai atitinka tai, ką mes matėme iš praeities, kai e, buvo taikomas mažas palūkanų normas. Tačiau visas tos nestandartinės ypatingosios priemonės, nors ir yra labai svarbios, užtikrinant e, e, geresnės finansinės sąlygas ir e, kad e, darytų teigiamą poveikį vartotojams, E, ilgai, ne, ilgiau negu kad reikia, neturėtų būti taikomas. Taigi mes pradedame galvoti apie jų e, laipsnišką eliminavimą. Tai pradėjome jau pereitais metais, kai pradėjome palaipsniui e, tokias priemonės e, išimti. Jeigu jos išliktų, tai sukeltų grėsmę pinigų rinkoms, e, e, iškreiptų jas ir taip pat pasiūstų netinkamus stimulus. Todėl, atsižvelgiant į finansinių rinkų sąlygų gerėjimą nuo pereito pavasario, mes ir nutarėme e, gruodžio mėnesį palaipsniui nebenaudoti tam tikrų nestandartinių priemonių. Greta to, prieš porą savaičių mes nusprendėme grįžti E, prie e, sviruojančių e, tenderių trijų mėnesių operacijose. Eurosistema taip pat trumpalaikėje perspektyvoje ketina teikti paramą likvidumui pasiekti eurozonas bankininkystės sistemoje. Taigi, per ateinančius e, šešis mėnesius mes ketiname e, laikytis e, standartinių refinansavimo operacijų, dėl ko mes susiturime 2008 metų balandžio mėnesį. Taigi visas likvidumas, kurio reikia bankų sistemai, bus Europos centrinio banko teikiamos fiksuotos normos pavydalu. Bet tai reiškia taip pat, kad e, mes palaipsniui e, nustosime taikyti e, ypatingasias e, nestandartinės priemonės. Taigi, vidutinės trukmės e, perspektyvoje e, yra svarbu įgyvendinti ECB mandatą išlaikyti kainų stabilumą euro zonoje. Tai yra ECB privalė pagal e, sutartį, e, bet tuo pat metu ECB stengsis išvengti per ankstyvo e, nestandartinių priemonių atsisakymų, nes tai gali sukelti riziką normalizavimui finansinėse rinkose. Žinoma, mes dar nežinome, kaip atrodys uh, galutinis e, pokrizinis e, e, veikimo mechanizmas. Tačiau, kai mes kalbame apie tam tikrų priemonių laipsnišką naikinimą, mūsų veiklos mechanizmas, kuris veikė iki 2007 metų rūpiučio mėnesio, mums teikia gerą veiklos modelį. Dabar labai trumpai pakalbėsiu apie tai, kad pastaruoju metu e, buvo sakančių, kad Europos centriniai e, bankai turėtų būti rizikos e, vadybininkai siekiant išvengti defliacijos. Toliau sakoma, kad e, vykdant tokią politiką e, centriniai bankai turėtų sušvelninti savo tikslus ir leisti infliacijai pakilti į aukštesnį lygį. Ir taip pat buvo užduodamas klausimas, ar nebūtų derama leisti nustatyti nuolatinį aukštesnį infliacijos lygį. Pavyzdžiui, 4 procentų lygį tai suteiktų monetariniai E, politikai geresnį šansą susidoroti su e, panašiomis krizėmis. E, aš manau, kad ECB žingsniai šią kryptį būtų rimta klaida. Taip, vyriausybėms labai viliojama atrodo naudoti tokias priemonės, kovojant su valstybės skola. Tačiau tai atitrauktų dėmesį nuo pagrindinės problemos, e, o konkrečiai, e, kad e, netinkama fiskalinė politika dabar ir kelia didžiausią grėsmę makroekonominiam stabilumui daugelį valstybių. Apskritai kalbant apie valstybės skolą, tai gyventojai nusiviltų, prarastų pasitikėjimą E, savo e, pirkimo galimybėmis ir sukurtų tam tikrą netikrumą investuotojams. O tai reikštų, kad ilgalaikės palūkanų normas būtų dar aukštesnis. Taigi infliacijos e, augimas ne tik, kad nestimuliuotų, bet ir susilpnintų ilgalaikio augimo perspektyvą. Taigi šiame kontekste e, finansiniam stabilumui iškyla dvi grėsmės. Visų pirma, pro ciklinis e, e, monetarinis reagavimas geraisiais laikais ir antra, atsiranda tam, tikras, tam tikra moralinė rizika finansinėse rinkose, kuri remiasi centrinių bankų norų apsaugoti rinkas nuo didelių nelaimių blogais laukais. Kalbant apie fiskalinę politiką, e, mes dabar matome, kad e, ši krizė prasidėjo kaip finansinė krizė ir paskui evoliucionavo į ekonomikos krizę. E, kaip komisaras ką tik paminėjo, E, nors ir buvo teisinga imtis ypatingų fiskalinių priemonių, kad būtų galima išvengti ketvirtojo dešimtmečio depresijos, dabar yra nepaprastai svarbu laiku išeiti iš e, fiskalinių stimulo režimo. Jeigu užtruksime, tai e, iškels didelę grėsmę e, pasitikėjimui ir ekonominiai geroviai. Fiskalinė politika, nederama fiskalinė politika e, sukomplikuoja monetarnės politikos tikslus, e, todėl atsiranda grėsmė, kad e, ilgalaikiai aukšti palūkanų, ilgalaikės aukštos palūkanų normos gali išstumti privačias investicijas. Iš tikrųjų, e, kada iškyla grėsmė e, fiskaliniam tvarumui, e, fiskalinė plėtra gali paskatinti pernelyg atsargų taupimą ir ekonomikos susitraukimą. Todėl mums reikia galvoti, kad reikia mažinti skolos lygį ir turėti pakankamai efektyvės priemenės e, susidoroti su krizėmis ateityje. Todėl e, daugelie šalių e, reikalinga ambicinga fiskalinės konsolidacijos programa, kad e, skolos lygis sugrįžtų prie Maastrichto numatytų kriterijų, kurie yra maždaug apie 60 procentų Taigi e, čia joks konsolidavimas neleis e, tą skolos ir deficito santyki pri... pasiekti iki 3 procentų nuo BVP ar didinti e, tą tada, tai yra mažinti tą skirtumą. Taigi, siekiant mokumo tikslų bei stabilios fiskalinės uh, politikos valstybėse narėse. Vyriausybės turėtų fiskalinį konsolidavimą laikyti aukščiausiųjų prioritetų, nedidinant biudžeto deficito daugiau nei 3 procentams. Tokiu būdu būtų nenukryptama nuo ECOFIN išvadų. Be kita ko, konsolidavimo priemonės turės būti taikomos keletą metų tam, kad valstybės skola e, būtų sumažinta ir taptų stabili. Stabilumo ir augimo pakte yra numatyta sistema, kaip koordinuoti reikiamas konsolidavimo politikos priemonės. Vyriausybės pagal paktą yra įsipareigojusios laikyti šių tikslų, na, o pagalba nacionalinėms priemonėms turėtų būti teikiama, jeigu tai yra įmanoma. Situacija Graikijoje įrodo, kaip svarbu taikyti patikimas fiskalinės taisyklės. Iš Graikijos situacijos galime pasimokyti, suvokdami, kad fiskalinės taisyklės turėtų būti griežtinamos. Na ir paskutinė pastaba dėl struktūrinių reformų poreikio. Daug ką pasakė pirmininkė ir komisaras, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie bendrą kontekstą sveikas ekonomikos augimas galėtų sumažinti fiskalinius apribojimus ta pra, tam tikrą prasme, siekiant sumažinti e, skolą ir atgaivinti ūkio augimą. Aišku, tai tik įrodo, kad mūsų ūkių augimo potencialas turėtų būti didinamas. Tačiau to nepakanka iš didžiųjų tarptautinių institucijų uh, analizių matyti, kad krizės dažnai sumažina ne tik patį augimą, bet ir augimo potencialą. Taigi mes turėtumėm skatinti augimo atsigavimą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Čia inovacijos m, mm, Konkurencijos didinimas turėtų prisidėti prie restruktūrizavimo naujų verslo galimybių. Čia paminėčiau bankų sektoriaus restruktūrizavimą, naujų darbo vietų kūrimą ir kainų konkurencijos atgaivinimą. Taip pat pasakyčiau, kad bankų sektoriaus restruktūrizavimas turėtų būti e, nukreiptas į tai, kad E, sąskaitų balansai būtų patikimi, rizika sumažėtų, o skaidrumas padidėtų. Baigdamas pasakysiu, kad jau matomi ženklai, kad pasaulio ekonomika atsigauna, tai įkvepia. Ta galime pasakyti ir apie eurozoną, manytume, kad, tikėtume, kad tas atsigavimas bus nuolatinis. Europos centrinio banko palūkanų normos, kurios yra nustatytos, yra tinkamos, tikimasi, kad turint nedidelį infliacijos spaudimą mes sugebėsime užtikrinti kainų stabilumą. 2009 metų pagerėjimas finansų rinkose leis palaipsniui atsisakyti nestandartinių priemonių. Jų nereikės taikyti ilgiau nei būtina. Ketvirta, tai nereiškia, kad krize jau baigėsi. Negalima atmesti galimybės, kad bus tolimesnio kritimo. E, atsiranda naujų iššūkių. E, Graikija yra vienas iš tokių pavyzdžių. Taigi, centriniai bankai turi suteikti pasitikėjimo ir stabilumo. Ir jeigu to nebeliktų, tai būtų e, žengimas atgal. Dėkuoju uždėmesi. Right, uh... Dėkuoju. Labai ačiū. Gal pastebėjote, kad ir mūsų kitą prelegentą komisijos nariai iškvietė iš posėdžio. Iš tikrųjų labai sudėtinga e, renkti posėdžius tuo pat metu, kai vyksta COFIN posėdžiai. Iš vienos pusės e, tada yra į Bruselį atvažiavę ministrai ir kiti pareigūnai, tas gerai, bet antra vertus yra tikimybė, kad jie bus iškviesti. Taigi dabar e, galime e, padiskutuoti tarpusavyje ir taip pat aš e, paprašysiu poną Stark atsakyti į klausimus, kurių galbūt jisai sulauks savo. Mm, ir e, tikriausiai mūsų e, kitas kalbėtojas, ponas e, Pisanį Ferį, taip pat galės įsijungti į diskusiją Aš e, bandau sudaryti pasisakančiųjų sąrašą, dabar paskaitysiu štai tokias pavardės. Iš nacionalinių parlamentų ir atsiprašau už tarimą Um, Štai šitos vardės, jeigu yra mm, dar e, kitų e, norinčių pasakyti, prašyčiau kreiptis į mus. E, mes taip pat turime savo darbuotojų, kurie vaikšto tarp eilių. Taigi pirmasis Lenkijos senato atstovas. There you are. Proceed, please. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. W okresie ostatniego... Ponės ir ponai, ponė pirmininkė, pastarosios ekonominės krizės metu Lenkijai pavyko gan neblogai susidoroti su situacija ir esame vienintelė šalis Europoje, kuri gali 2009 metais pasidžiaugti ekonominiu augimu nors tas augimas, aišku, buvo silpnesnis nei prieš krizę. To pasiekėme įvairių mūsų taikytų priemonių dėka. Taigi tos priemonės buvo panašios į tas, kurias taikė ir kitos šalis. Taigi, pavyzdžiui, padidintas um, indėlių garantijos, išmokų garantijos. Uh, uh, parama būsto kredito gražinimui, taip pat parama gražinant kreditus mažas ir vidutinėse vidutinio dydžio įmokose, mokesnės lengvatos, mažesnės energetikos kainos. Taip pat parama darbdaviams. Taigi tiesiog atkreipsi dėmesį tai, jog visos šios priemonės uh, buvo palankios darbdaviams ir nepalankios darbuotojams. Jos buvo laikino pobūdžio, tačiau jos davė rezultatų, nes Lenkijos ekonomikos pamatai yra labai stabilus. Norėčiau pasidalinti keletų pastabomis. Ir tiesiog pasakysiu, jog Europa pati kalta dėl to, jog mūsų ekonominis augimas yra menkesnis nei JAV, Kinijoje ir Indijoje. Tai pirmiausia paminėsiu pernelik plataus maso biurokratiją. Antra, tai privaloma tvarka mažinamas CO2 ir kitų šiltnamio dujų efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tai ypač atsiliepia Lenkijai, nes mūsų ekonomika labai uh, remiasi anglijos, rudosios ir juodosios gavybą. Šie apribojimai labai atsiliepia ir energijos kainai ir mažina mūsų konkurencingumą, nes tokių apribojimų nėra kitose žemynuose. Ir aišku, tai labai silpnino mūsų produktų konkurencingumą. Na, neaišku, ar CO2 turėjo tokį didelį poveikį klimato atšilimui, mes taip nemanytume. Na ir jeigu mes įvesime tuos CO2 apribojimus, tai jie turi būti įvesti solidariai ir visame pasaulyje. Tarkim, vienoje uh, Lenkijos jėgainėje taikytas CO2 surinkimo ir kaupimo metodas. Taigi CO2 yra pompuojama į vieno kilometro gylį žemėje. Tai sumenkino 25 procentais tos jėgainės pajėgumus. Tai reiškia, jog mums reikia sudeginti daug daugiau anglies tam, kad galėtume CO2 kaupti ir saugoti po žemę. Nemanau, kad tai yra tinkamas metodas, nemanau, kad tai yra našu. Be to, gyventojai yra susirūpinę, ar dėl to, ar šis metodas neturės neigiamų aplinkosauginių pasiekmių. Na, e, pavyzdžiui, apribojant CO2 išmetimą reikia atsižvelgti ir miškų plotus šalyje. Dar vienas dalykas - maisto maisto produktų kainos. Na, pas mus yra daug nenaudomų žemės ūkio naudmenų, naudmenų, nes tiesiog nebepsimoka gaminti maisto produktus. Na ir čia reikėtų dar labai atsargiai žvelgti ir genetiškai modifikuotus organizmus, neaišku, ar jie nepakenks sveikatai. Na ir reikėtų pagalvoti ir apie logi, ekologiškus ūkius, nes pas mus tam sąlygos yra geros ir reikia pagalvoti ir apie atitinkamą paramą. Pirmininkė. Dėkoju už e, padėties Lenkiją e, nušvietimą. E, nemanau, kad tai yra kam nors konkrečiai užduotas klausimas, tiesiog pamastymai. O dabar suteikiu žodį senatoriui Baldarasi, ekonomikos komiteto pirmininkui iš Italijos. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu palaikyti itališkas darbo vietas, tad pereinu į italų kalbą. Dėkoju. Norėčiau paklausyti štai ko Na, kai kalbame ekonomikos e, atgaivinimo darbo vietų kūrimo strategiją, vadinamą 2020 strategiją, pirmiausia, reikėtų pagalvoti, dėl kokių priežasčių kilo dabartinė krizė. Na ir taip pat e, reikėtų pagalvoti, uh, kaip atgyja ekonomika ir kokie to ekon... ypatumai. Jeigu mes nesuprasime krizės priežasčių, tai 20 metais vėl prasidės krizė. Taigi, ši aktuali krizė pasižymėjo pirmiausia štai kuo. Tai iš tikrųjų e, dideli skirtumai pasaulio ekonomikos kontekste. Iš tikrųjų, JAV sunaudoja labai daug, kiniečiai labai daug gamina, o ir europiečiai labai baiminasi infliacijos ir todėl yra pernelyg atsargus. Ir jeigu pernelyg bijai infliacijos, tai uh, net lieki kitų dalykų. Na ir todėl prieš krizę augimas ES tiesiekė tik 1 procentą. Tai yra tik tais trečdalis e, JAF ekonomikos augimo ir tai galbūt penktadalis Kinijos augimo. Antra, krizės priežastis nepakankamai reglamentuotas finansų rinkos ir todėl atsirado tie kreditų burbulai. Na ir trečias dalykas, trečia priežasti, tai G8 naujame pasaulyje jau nebepasitvirtino kaip valdymo organas, taigi reikia naujos valdymo formos. Na ir jeigu mes pažiūrėsime į laikotarpį po krizės pasaulyje, tai pastebėsime, kad ekonomika atsigauna kaip tik dėl tų pačių trijų priežasčių, dėl kurių ir kilo krizė. Taigi ekonomika atgyjo lygiai taip pat dėl tų pačių priežasčių. JAV labai daug naudoja, kiniečiai labai taupo ir vis dar nėra reglamentuotos finansų rinkos ir neaišku, kaip atrodytų tas valdymas. Taigi, taigi vėlgi status quo. Tai yra tai, ką prieš 25 metus jau apibendrino ir išanalizavo ekonomistai. Ir vėlgi Europa, JAV ir Japonija, tai yra svarbus trys pasaulio regionai, mano, kad galima įveikti krizę sustiprinus eksportą. 80 procentų bendro vidaus produkto yra pagaminama šiuose trijose regionuose ir visose šiuose trijose regionuose manoma, kad krizę galima veikti stiprinant eksportą. Tačiau kila klausimas, kas pirkstas eksportuojamas prekes ir iš tikrųjų kaip tą disbalansą galima paversti pusiausvyrą balansu. Taigi vėlgi tas vadinamasis status quo. Taigi čia tarsi ta mėgančioji gražuolė. ES yra ta mėgančioji gražuolė šiame kontekste. Todėl mes ir ES turime pagalvoti apie naują valdymą. Nereikėtų galvoti vien tik tais apie senąjį G20, G30, G25. Mes turime galvoti apie naują G8, į kurį būtų traukta ir Kinė, ir Indija, ir Brazilija, ir Rusija. Ir tai reiškia, kad ES dalyvaus šiuose naujose valdymo struktūrose kaip kabutėse jungtinės Europos valstijos arba ES liks už durų. Ir todėl e, tas naujasis G8 turi pasirūpinti, kad būtų vykdomas plataus masto finansų rinkų reformas, PPO turi būti plačiai reformuota, nes Kinija nieko neveiks pati, savie, pati viena, jeigu uh, neveiks nieko kito kiti pasaulio regionai ir visa tai turėtų būti siema ir su JAV doleriu. Taigi, turint galvoje visą šį kontekstą, konstatuoju, jog ES trūksta strateginio pagrindo makroekonominėms reformoms. Na, yra daug gražių vizijų, galima kalbėti apie gražius dalykus, lankščios darbo rinkos, griežtesnis finansų rinkų reglamentavimas, bet kyla pavojus, kad tai išliks tik tuščios kalbos, kol nebus sukurtas naujas orientacinis pagrindas, mechanizmas, tai yra nebūtų sukurtas pasaulinio masto ar ligmens valdymo modelis. ES reikia Mastricho 2, tai reiškia uh, griežtesni reikalavimai biudžetams, deficitui Na, taip pat reikalingas ir naujas Europos centrinio banko statutas, kuris užtikrintų, kad šis bankas ir jo veikla apsiribotų ne vien tik tais infliacijos kontrolę, tačiau jis galėtų atsižvelgti ir ypač žalingus poveikius, pavyzdžiui, kai ypač pernelik nu, nuvertėja arba pernel, euras arba pernelik išauga jo vertė, nes tai gali skaudžiai atsiliepti uh, E, ekonomikai. Na, biudžeto politikai yra svarbus augimas ir darbo vietų kūrimas, tai leistų užtikrinti namosios sąskaitos perviršio sukūrimą, tačiau kita vertus svarbu užtikrinti platesnio masto investicijas į gamybą. Taigi, kai mes kalbame apie strategijas, kurios leistų iki 2020 metų įveikti krizės pasiekmes, tai turime labai konkrečius dalykus turėti galvoje. Ir turime nepamesti šiokių to fakto, kad gali gilti naują krizę. Taigi galvokime apie tai, kokį vaidmenį turėtų vaidinti Europą tokiai krizai išvengti. Dėkoju, įjungiau laikrodį pasisakantiems, nes atrodo jau pradėsiu riboti pasisakymų laiką trimis minutėmis, kitaip per vakarienę gausiu nemažai priekaištų šį vakarą. E, išklausėme vėlgi daugiau pasisakymą negu klausimą. Mes apie globalesnius aspektus taip pat galėsime beje ir rytoj pakalbėti. O dabar e, Jose Manuel, Europos parlamento atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kadangi ponas Starkas e, ir ponas Pisaniai vis dar yra prezidiume, aš noriu jiems užduoti klausimą. Ką jūs, ponas Starkai, galvojate apie galimą Europos valiutų fondą, valiutos fondą? Ir kitas klausimas, e, Lisabonos sutartyje parašyta, kad e, atsižvelgiant apie atsakomybę dėl krizės, e, e turi būti e, numatytos tam tikros priemonės, kurios priverstų e, krizių sukėlėjus kompensuoti už sukeltą krizę. Parlamentas dėl tokio mechanizmo yra pateikęs savo pasiūlymų, kad 2020 E, strategija iš tikrųjų veiktų praktikoje. Mane nustebino tai, kad taryba e, prieštarauja šiai minčiai, tuo pat metu paremdama strategiją 2020. Na ir klausimas e, ponui Pisanį Ferį. Strasbūre pirmininkaujantį valstybę kalbėjo apie baudas už e, blogą finansų valdymą. Tuo tarpu strategija 2020 kalba tik tai abstrakčiai apie discipliną eurozonoje ir e, neminė nieko naujo, e, kokia yra pridėtinė vertė, kurią pirmininkaudama Ispanija gali uh, suteikti uh, toms nuostatoms. Uh, Ta idėja nėra visiškai novatoriška, daniškajame jungtinės e, karalystės dokumentuose, kituose dokumentuose ji jau buvo paskelbta, taigi kažkuria prasme tai jau triviali mintis. Pirmininkė, aš ir toliau bandysiu e, grupuoti kelis klausimus į grupelę ir dabar norėčiau steigti žodį Maltos atstovui, e, ponai Andželį. Andželo Ferūdžiją. E, Dėkuoju, pirmininkė, su įdomumu išklausiau e, pasisakymų mūsų šios dienos e, tema, tačiau kaip mažiausia valstybė Malta tarp 27 valstybių švietimo srityje pasirodo labai prastai. Labai nedaug studentų e, mūsų šalyje te baigia aukštąjį mokslą. Mūsų BVP sudaro 77 procentus bendro ES vidurkio. E, Maltoje e, labai auga skurdas. 20 procentų gyventojų gyvena arba po skurdo riba, arba arti jos. Ir Vienas iš veiksnių prisidedantis prie to yra e, labai, aukšti, e, labai aukšta vandens kaina. Iš 27 valstybių narių e, vandens kaina išaugo labiausiai. 21 procentas Maltos vaikų gyvenančių Maltoje patiria skurdą ir kenčia nuo E, išsilavinimo stokos. E, nedarbas Maltoje auga, pastoviai auga, 7,5 procento ieškančių darbo, o e, tokiai šaliai kaip Malta tai labai aukšti skaičiai, mūsų tikslas būtų 4,5-5 procentai. Tad aš noriu paklausti, ar strategijoje numatoma priemonių tokiams valstybėms kaip e, Malta, kuriant darbo vietas. Labai ačiū. Tiesiog norėjau visus įspėti, kad vertėjai ne visada suspėja, kai taip greitai kalbate. Tiek daug norinčių pasisakyti yra, kad man tenka suskaldyti šį procesą į keletą dalių. Toliau ponia Petersonė iš Latvijos. Dėkoju. Mes taip pat norėtumėm užduoti klausimą, bet pirmiausia, kreipdamasi į pirmininkę ir kolegas, norėčiau pasakyti, kad norėčiau padėkoti Europos komisijai bei parlamentui už pasitikėjimą Latviją ir pagalbą jai tokiomis sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis. Šiandieną padėtis Lenkijoje gali būti apibendrinta e, formulė 20, 20 30. 20 procentų yra sumažėjęs BVP, 20 procentų siekia nedarbas ir 30 procentų mažmenos priekyba sumažėjo. Bet gerai, kad krizė Europoje bei Latvijoje neprivertė mūsų e, pakeisti ilgalaikių tikslų. Latvijoje stabilizavę finansinę sistemą, dabar turime pradėti kurti strategijas ekonomikos augimui. Esame inicijavę diskusijas dėl Europos komisijos strategijos dokumento, e, tarėme su socialiniais partneriais, vyriausybė, parlamentu. Po ilgų diskusijų e, nustatėme šiuos nacionalinius prioritetus. Tai yra makroekonominis stabilumas, pasloplinkos gerinimas e, žiniomis grįstas augimas ir integracija į darbo rinką. Tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad mes ypatingai esame suinteresuoti ne tik socialinę sanglaudą, bet ir e, ekonominę sanglaudą, kuri yra nemažiau svarbi. Tai reiškia, kad reikia remti kaimo bendrovės, jų produktivumą ir inovacijas. Kartu su ES turime pradėti galvoti apie vienodų sąlygų sukūrimą visiems žemės ūkio gamintojams, nepamirštant tų, kurie gauna didesnės tiesioginės išmokas. Čia reikia atkreipti dėmesį ir į specifinius prioritetus, ypač tose valstybėse narėse, kurios atsilieka nuo kitų. Taip pat norėtumėm akcentuoti sanglaudos politikos vaidmenį, skatinant augimą mažiausiai išsivyšiusiuose ar skurdžiausiuose regionuose. Taip pat e, kyla rizika, kad galbūt pasieksime pagrindinį e, strategijos tikslą, sukursime e, stabilę ekonomiką, tačiau e, neatsižvelgsime į kitus tikslus, tokius kaip socialinė rinka. Taigi reikia kalbėti apie subalansuotą augimą. Kiekybiniai strategijos tikslai atrodo ambicingi pirmininkė stabdo kalbėtoje. Žinau, kad jūs norite kalbėti kuo greičiau, tačiau pasistengkite sulėtinti tempą. Taigi pagrindiniai tikslai turėtų būti atitinkamai pritaikyti prie jų gyvendinimo tempo. Būtų realistiškiau, jei kiekviena valstybė narė kiekybinius tikslus nustatytų pagal savo situaciją. Būtų gerai, kad uh, daugiau būtų akcentuojamos smulkios ir vidutinio dydžio bendrovės, smulkių įmonių verslo teisės aktas yra ypatingai svarbus. Ir dabar konkretus klausimai. Komisijos komunikate ne visiškai aiškiai išsakytos strategijos 2020 prioritetinės rytis ir jų ryšys su ES biudžetu ir strateginiais e, e, struktūriniais fondais. Taigi, koks bus ryšys, kaip tas biudžetas bus skirstomas. Ir galiausiai keletas rekomendacijų. Esame įsitikinę, kad strategija turėtų apimti finansavimą iš įvairių šaltinių, ne tik ES biudžeto. Kalbėjote beveik šešias minutės, yra dar norinčių pasisakyti. Baigdama norėčiau pasiūlyti įvertinti, ar septintoji iniciatyva Europos platforma kovai su skurdu yra reikalinga ir įtrauktina į strategiją. Mes manome, kad jeigu sėkmingai gyvendintume pirmąsias šešias iniciatyvas, skurdo problema atkristų pati savaime. Taigi norėtumėm palinkėti sėkmės koordinuojant veiksmus ES tarp valstybių narių ir užtikrinant veiksmingą visuomenės informavimą apie pagrindinius tikslus. Ačiū. Dėkui. E, suprantu, kad nelengva to pasiekti, bet tikrai prašyčiau visų pasisakinėti trumpiau. E, dabar Filip Lambert. Dėkoju. Pabandysiu trumpai. Visų pirma, noriu pasipiktinti tuo, kad taryba ir komisija nusprendė išeiti. Uh, E, tai nėra pagarbo ženklas e, nacionaliniams parlamentarams, kurie karsto kartu atvyksta pas mus. E, aš turiu daug ką pasakyti apie 2020 strategiją, bet Užduosiu tik tris klausimus. Pirmasis dėl produktivumo, dėl našumo. Apie kokį našumą mes čia kalbame? Darbo našumą, nes jeigu apie tai, tai tai reiškia, kad jeigu norime ekonomikos augimą, turime taip pat auginti ir e, ūkio e, fizinę produkciją greičiau negu kad darbo našumas. E, ką į tai atsakytų ponas e, Pisani Ferry, nes yra klausimų dėl likties. Antra, e, subalansuotas biudžetas. Taip, reikia. Mm, teisingos fiskalinės e, politikos, bet atrodo per nelik daug stengiamasi e, konsoliduoti išlaidas, bet nedaug girdime apie įplaukas. Kitaip sakant, ką darome su mokesčių sistemomis, kad e, vyriausybės galėtų teikti tas paslaugas, kurias privalo teikti tame tarpe ir numatytas 2020 strategijoje. Kaip galėtume e, padaryti pokyčių mokesčių sistemose, kad pasiektume daugiau lygybės, tai politinė deklaracija, na ir žinoma, kad pasiektume daugiau įplaukų, kad valstybė galėtų savo misiją geriau atlikti. Ir e, trečias klausimas apie disbalansą. Daug ką girdime, kad e, e einamosios sąskaitos deficite yra labai daug e, disbalanso, bet vienas veiksnys, kuris e, yra būtinas paminėti, tai yra skurdas. 16 procentų e, skurdo riba. E, ką jūs laikytumėte, e, taip sakant, tvariu disbalansu, kaip krizės esminė priežastis kaip apie prie, krizės esminę priežastį, arba kaip apie galimybę siekti atsigavimo. Dėkuoju, dabar paprašysiu uh, mūsų prelegentų atsakyti. Yra keletas klausimų, kurie buvo jums uh, skirti, ponas Pisanį, Ferry, uh, galbūt norėtumėte dabar į juos atsakyti, o paskui aš vėl grįšiu prie pono Starko it's obviously as you, as you wish. Uh, let me just say that I'm, I'm very, very... Na, tiesiog uh, galiu pasidžiaugti šią galimybę šiandieną uh, dalyvauti diskusijose su jumis. Na ir pirmiausia, atsakysiu jūsų klausimą dėl nuobaudų sankcijų, o taip pat uh, apie galimybę panaudoti sankcijas tam, kad galėtume pasiekti uh, E, Europos strategijos 2020 tikslus. Na, kaip parodė stabilumo augimo paktas, sankcijas taikyti sudėtinga. Na ir taip yra todėl, kad, na, iš esmės, te galima taikyti sas, e, sankcijas tuo met, jeigu bus įrodyta, kad e, valstybės veiksmai turi neigiamų pasiekmių ne vien tik tais jai pačiai, bet ir visą Europos Sąjungai. Na ir tai vienintelė priežasis, apie kurią verta mąstyti, nes kitaip politinių e, požiūrių, nes netgi politikos požiūrių nebūtų tikslinga taikyti sankcijas. Na, nežiūrint, koks būtų teisinis pagrindas, tai yra veikiau turinio klausimas. Na, kai dėl naujo politinio pagrindo, kuris yra aptariamas, pavyzdžiui, čia paminėsiu ES strategiją 2020, taip pat daugiau dėmesio koordinavimo ir panašiai, tai manau, kad pirmiausia reikia patikslinti pa, teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas dabar neužtikrina sankcijų. Pagal dabartinį teisinį pagrindą te galima teikti tik tais rekomendacijas ir praeitie rekomendacijos nebuvo pasitelktos, nurodant tam tikrų valstybių narių vyriausybėms, kad e, valiutos nuvertėjimas jų šalyse gali pakengti ekonomikos stabilumui netgi visoje Europos Sąjungoje. Europos Taigi, taigi reko, rekomendacijomis galima pasinaudoti, jeigu bus pasitikslinta, kokie yra reikalavimai ir, aišku, sankcijas galima taikyti, jeigu netinkamas valstybės narės elgesys gali pakengti visam stabilumui Europos Sąjungoje. Kolegė iš Latvijos kalbėjo apie tai, jog ES biudžeto lėšas gali būti panaudotos siekiant, pavyzdžiui, tam tikrų tikslų numatytų strategiją 2020. Na tai buvo aptarta, kai jau kalbėjome apie Lisabono strategiją, kuri niekuomet nebuvo pilnai įgyvendinta. Taigi, galbūt čia veikiau reikia vadovautis pirago, ne botago uh, metodu. O dėl našumo augimo, na da, taip, pranašumo augimas yra tvaraus ekonomikos augimo pagrindas, tačiau sakyčiau, našumo nestinga. Našumas, produktivumas yra geras dalykas, aišku, bet negalima apgailestauti dėl to, kad buvai pernelik produktyvus. Klausimas yra, ką gaminai nuo to priklauso ekono, tvarus ekonomikos augimas. Na, jeigu gaminamos tos prekes, kurių reikia ekonomikai, tai yra geras dalykas. Ir m, mm, klausimas nėra, koks yra produktivumo lygis. Na, Jūs kalbate apie, apie darbo našumą ar išteklių produktyvų panaudojimą. Man rodos, jūs galbūt kalbėjote, buvo labiau kalbame apie darbo našumą. Na, kai kalbame apie darbo našumą, nesižvelgiama į kitus aspektus, pažiūrėk, buvo sunaud, kokios buvo kapitalo ir išteklių sąnaudos. Na, jeigu darbo našumo galutinis rezultatas yra neigiamas, tai reikia visą tai atsižvelgti. Bet nemanau, kad reikia nusatyti kažkokią aukštį, aukštį, viršutinę ribą darbų našumui. Ponas Tarkas. Dėkuoju už man skirtus klausimus. Bijau, kad e, jų buvo užduota daugiau negu kad galiu atsakyti atsižvelgiant į atsakomybės pasidalinimą tarp pirmininkaujančios valstybės, e, komisijos ir ECB. Kai kalbama apie makroekonominę sąrangą ir apie tai, ko galima pasimokyti iš pastarosios krizės, iš giliausios krizės nuo pereito amžiaus ketvirto dešimtmečio ir uh, kuo Europa gali prisidėti prie tarptautinės diskusijos apie tai, kaip reikia reorganizuoti pasaulio ekonomiką ir ją valdyti, tai mes galime deklaruoti, kad turime dabar strategiją, kuri turėtų iš principo veikti gerai ir iš esmės gerai ir veikia. Mes turime tam tikrą e, vidutinės rungtinės orientaciją monetarnėje ir fiskalinėje politikoje, kuri numato tam tikras priemonės. E, jei, ir jeigu konsolidacija ir perviršiai e, atsiranda, žinoma, kai kuriuose šalyse tai nebuvo optimaliu laiku, Ir e, ta, ta mūsų strategija numato taip pat ir konsolidaciją monetarinėje politikoje. Ir man atrodo, tarptautiniuose forumuose mes turime akcentuoti, kad mes turime savo požiūrį ir kad jis gali pasiteisinti. Mes matėme, mes žinome, kad krizė prasidėjo ne Europoje, ji prasidėjo kitur, tačiau ji mus paveikė ir rimtai paveikė. O dabar, kai kalbame apie globalios strategijos formavimą, e, kuri galėtų sumažinti tokios e, krizės tikimybę ateityje, mes turime galvoti apie vidutinio trukmės politiką, nesusitelkti tik tai ties trumpos e, perspektyvos ekonomikos augimu. Beje, man ir Europos centriniam bankui žema infliacija ir kainų e, stabilumas yra iš ankstinė ūkio augimo sąlyga. Subalansuoto ir tvaraus augimo pasauliniu mastu e, sąlyga. E, dėl galimo Europos valiutos fondo, apie tai yra pasisakęs ir ECB vadovas e, ir, ir kiti. Aš e, nenorėčiau čia minėti elementų, kuriuos yra paminėjęs e, Vokietijos finansų ministras. Jų yra daug, juos reikia gerai E, išanalizuoti, eina kalba apie stebėjimą, apie sankcijas ir e, e, kaip paskutinė priemonė finansinę paramą. Bet be jokios abejonės reikia taip pat ir palikti galimybę, kad e, valstybė narė turėtų būti e, visiškai neapginta už e, galimo e, finansinio defaulto savo įsipareigojimų neįvykdymo. Taip pat reikia palikti galimybę ir išstoti iš euro zonas. Savai mes suprantama, visas tas mintys reikalautų Lisabono sutarties peržiūros. Kalbant apie strategiją 2020, jau kaip buvo sakyta, yra svarbu uh, skatinti uh, našumą ar produktivumą. Ką tai reiškia? Strategija yra orientuota į, į gamybą, į tą e, galutinį e, ekonomikos proceso rezultatą. Ir kai kalbame apie produktivumą, e, yra svarbu abu elementai, tai jau buvo paminėta. Tik tai e, e, reikia išspręsti, kaip e, išmatuoti efektyvumo lygį. Bet produktivumas negali būti savitikslis ar kažkoks tikslas, kurį galima būtų įrašyti į planus. Na nu ir paskutinis klausimas apie biudžetus, apie tai, kad per nelik akcentuojamas išlaidos ir per mažai uh, įplaukos. Man tai yra e, svarbi mintis, kai kalbame apie tai, e, kokias pajamas valstybė ar vyriausybė turėtų gauti, kad e, galėtų atlikti visus savo uždavinius. Tai e, kalbant apie tai, reikėtų visų pirma pamastyti apie tuos uždavinius. E, iškelti klausimą, ar visų, e, viešame sektorija vieną ar kitą dalyką darant, e, ta užduotis yra būtent viešojo lygio užduotis. 80-90 procentų BVP, jeigu jos eina tikrai viešoms išlaidoms, tai tada labai sunku sumažinti išlaidas ir tada tenka bandyti pasiekti e, tam tikrą pusiausvyrą tarp išlaidų ir e, pajamų. Tačiau e, klausintieji uždavė klausimą, iš kur bus tas augimas ir ką pasakytumėte apie privatų vartojimą. Mes matome, kad per pastarosius dešimt metų netiesioginiai mokesčiai valstybėse narėse ženkliai išaugo. Uh, taip elgdamosi e, e, vyriausybės namų ūkių perkamąją galę ženkliai sumažina. Taigi reikia galvoti tiek apie e, išlaidas, tiek apie pajamas. Tačiau e, e ats, atspirties tašku neturėtų būti dabartinė situacija. E, manau, kad vis tik reikia kritiškai pažvelgti į tuos tikslus, kurių siekia vyriausybės šiuo metu. Kalbant apie sankcijas, e, nuobaudas, tai šiame kontekste iš tikrųjų praeitie e, jos netliko savo funkcijos, ypatingai 2003 metais matėme, kad jos patyrė nesėkmės stabilumo ir augimo paktas dėl to buvo pakeistas ir e, reformuotas. Aš manau, kad tam, kad e, sustiprintume e, iš vienos pusės fiskalinės taisyklės ir iš antros pusės sustiprintume jų įgyvendinimą, vietoje mums reikia naujų procedūrų. Ir to turėtume siekti nekeisdami sutartį, bet, geriau, e, bet siekdami geresnio e, sutarimo tarp e, ministrų. kad tie, kurie patys prasikalsta, uh, paprastai e, netaiko sankcijų potencialiems e, e, nusikaltėliams. Mes turime tam tikras fiskalinės taisyklės, turime džiaugtis, kad tokią sąrangą jau turime, nes kitose regionuose to nėra. E, tarptautinės institucijos yra gyrusios ES ir Eurozoną už tai, kad e, egzistuoja tos fiskalinės taisyklės ir sąranga, nes jos leidžia koordinuotai e, išeiti iš tų e, skatinamųjų priemonių režimo, kuris dabar stebimas ES ir Europos, Eurozonoje. Labai ačiū Turiu perspėti jūs, jog gavau iš anksnės informacijos, kad ponui Stark reikia išvykti 17 val. tačiau jis vis dėlto um, išklausė daugelio pranešimų, pasiūlymų. Taigi dabar tęsime e, diskusijas, bet to paskui padarysime išvadas. Toliau ponas Kiuselis iš Graikijos. Δημήτριος, prašom. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος... Pone pirmininkė, kaip jau minėjo ir pats komisaras Oli Renas, Graikija ėmėsi visų priemonių, skausmingų priemonių, tam, kad būtų energingai išlygintas biudžeto deficitas. Tačiau žinote, kad spekuliantai ir toliau tęsia savo polimą kuris yra nukreiptas ne vien tik tais prieš Graikiją, bet ir prieš visą eurozoną, prieš eurą. Todėl aš norėčiau užduoti štai kokie klausimą. Ar jau yra primti sprendimai dėl tų mechanizmų, kurie leistų kovoti su spekuliantų veikla bei sustiprintų eurozoną, ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir tai leistų eurozoną ateityje apsaugoti nuo štai tokių išpolių. Dar vienas klausimas. Na, ne visose valstybėse narėse egzistuoja vienodos sąlygos krizai įveikti, ekonominė situacija skiriasi, dinamika skiriasi. Uh, ir todėl realistiškiausia būtų pritaikyti kriterijus kiekvienai šaliai individualiai, priklausomai nuo to, kokio, kokio stabilumo programos yra gyvendinamas kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi norėčiau paklausti, ar manote, kad štai tokiais krizės laikais turėtų būti uždrausta uh, pirkti kredito rizikos apsikeitimo sandorius. Vykdyti tokius sandorius. Paskutinis klausimas. Na, dabartinė krizė, aišku, sukūrė milžiniškų problemų ir darbo rinkoje labai išaugo nedarbas. Todėl norėčiau paklausti, ar tas ekonomikos augimas, apie kurį mes kalbame, turėtų vykti lygiai grečiai su naujų darbo vietų kūrimu ir su dabartiniu viet, darbo vietų apsaugomu. Ir jeigu taip, kaip to pasiekti, kaip susiekti ekonominį augimą su darbo vietų kūrimu ir išsaugomu, tam, kad rezultatas būtų geras. Dėkuoju, na, suteiksiu žodį ponui Stark, kad jis atsakytų, jeigu nori, tuos klausimus dėl e, spekulacijos ir apsikeitimais e, kredito rizika. Labai trumpai noriu pasakyti, kad 2010-aisiais uh, Graikijos vyriausybė prisėmė tam tikrų įsipareigojimų ir dabar e, daug kas priklausys nuo to, kaip jis sugebės jų gyvendi, juos įgyvendinti. Mūsų valdyba tikrai įkvėpė tas Graikijos vyriausybės ambicingumas. Mes ir Graikijos parlamentas puikiai supranta, kad tai yra išeities taškas. Kaip sakiau savo pranešime, kai kuriuose valstybėse proceso konsolidavimas užtruks ne vienerius metus, kad būtų galima sumažinti deficitą ir skolos bei BVP e, san, e, Um, santyki. Kai dėl kredito rizikos apsikeitimo sandorių, tai taip, tai yra kritinis elementas ir vis dažniau a, su nerimu žiūrima į tokių sandorių taikymą dažnai ieškoma išeities, bandant išsiaiškinti, ar tokių sandorių draudimas yra tinkamiausias būdas problemą išspręsti. Aš negaliu atsakyti nei taip ar ne, tačiau reikia didinti rinkos skaidrumą. Kai dėl spekulacijos ji vyksta, taip, tai tikėtina, tačiau tai išreikšti kažkaip kiekybiškai būtų labai sunku. Taigi te pasakysiu, kad geriausia, kokiu veiksmu galima imti šioje srityje, kovojant su spekulacija, būtų grįžti prie patikimos politikos. Būtent to dabar siekia Graikijos vyriausybė ir Graikijos parlamentas. Ačiū. Labai ačiū. E, Graikijos parlamento nariui galiu pasakyti, kad šį rytą vyko klausimai dėl išvestinių finansinių produktų. E, Buvo kalbama apie tai, kokie teisės aktai ES turėtų pasirodyti. E, Geri Gensler, kuris yra JAV uh, pro, uh, bus, busimų sandorių priekybos komisijos pirmininkas kalbėjo apie galimybę uždrausti kredito rizikos apsikeitimo sandorius ar taikyti kitokias riziką ribojančias priemonės. Uh, Ir būtent e, komisijos pirmininkas sakė, kad reikėtų sustiprinti priežiūros institucijų funkcijas. Bet tai yra vykdomas darbas, kol kas apie rezultatus kalbėti dar anksti. Na, o Ekon komitetas taip pat rengia pranešimą kuris bus pateiktas prieš tai, kai pasirodys komisijos komunikatas. Atsiprašau, kad pateikiu atsakymus už jūs, tačiau norėjau priminti visiems apie, vykus, apie vykusius klausimus, kurie taip pat buvo šioje srityje. Toliau ponas Gerhard Šik iš Vokietijos. Ja, Dėkuoju. Na, manau, jeigu mes uh, pažvelgsime į dabar suformuoluotą ES 2020 strategiją, tai tikriausiai nustebins tai, kad po milžiniškos nesėkmės mes ir vėl dabar norime eiti tą pačią kryptimį. Taigi iš praktikos galiu pasakyti, kad jeigu jau patekai klygatį, tai reikia pirmą apsisukti, o nespausti gazo. Taigi Na, paskutinioji strategija nepatenkino vilčių, kad pagyvės ekonomikos augimas. Ir iš to turėtume pasimokyti. Na, iš tikrųjų, mūsų ekonomikos augimo modelis remiasi skolų darimu. Ir e, tiek valstybinės, tiek ir privačios skolos. Ir net tos valstybės, kuriuose yra eksporto perviršis, ir jos rėmės, jų ekonomika turėjo naudos iš to, kad kitų šalių ekonomikos rėmėsi skolinimuose. Pavyzdžiui, Vokietijoje mes pelnomės iš to, jo galime eksportuoti tas šalis, kurios smarkiai įsiskolina, kurios plačiai vartoja. Na ir tai savaime reiškia tam tikrą konfliktą. galbūt mums ES reikia paieškoti kito ekonomikos augimo modelio, galbūt pasitelkiant e, kažkokias senas idėjas. Tai yra, kad e, ekonomikos pusiausvėra turėtų būti ekonomikos politikos tikslas. Na ir turint galvoje tą ekonomikos aklygatvį, kuris lėmė tai, jog vietoj to, kad investuotume į mokslinius tyrimus, investavome ir metėme lėšas finansų rinkoms išgelbėti, bet į tas ekonominis aklygatvis ves į socialinį užimtumo aklygatvį. Tai turėtume nepamesti iš akių. Dar vienas dalykas. Man rodos, tarybos atstovė kalbėjo apie valdymą ir manau, kad į tai reikia žvelgti rimtai nes, nes neteisingai nustatyti tvarkarašio 2010 tikslai buvo susijęs su tuo, kad gal neturėjome tinkamų priemonių, apie tai turime galvoti. Ir dar vienas dalykas, turėtume pamastyti, kaip dabar turimi mechanizmai ir struktūros leistų užtikrinti suderintą politiką. Ir uh, E, tas dabar minimas valiutos fondas turėtų atitikti pinigų politikos gairės. Jeigu pažiūrėsime tai, kad buvo suderinta e, iki 2011 metų nenutraukti ekonomikos stimulų. O dabar kai kurios šalis, be kita ko, ir Graikija yra raginamos labiau taupyti. Taigi tai yra tam tikras tikslų susikirtimas ir būtent todėl nepasiekėme daugelio ekonomikos tikslų. Dėkuoju, Spendygal. Kolega Gertas jau e, iš dalies išdėstė tai, ką aš norėjau pasakyti, taigi aš galiu kalbėti trumpai. E, Turiu pasakyti, kad švelniai tariant mane stebina tai, kad iš čia išsakytų pasisakymų neišgirdau apie europinės vertybės, europinę dvasę. Šios dienos tarybos išvados dėl Europa 2020 E, strategijos nematau net vieno Europos parlamento paminėjimo. Tačiau pagal 121 e, straipsnio šeštosios dalies Lisabono sutartyje E, nuostatas parlamentas turi daugiau galių monetarnės politikos srityje nei taryba. O pasižiūrėję į bendruosius ES tikslus ir palyginę juos su Europa 2020 strategija, matome ženklių skirtumų, taigi reikia tuos skirtumus panaikinti. Kalbame apie socialinę rinkos ekonomiką, grįstą tokiomis vertybėmis kaip solidarumas ir tvari plėtra. Tačiau 2020 strategijoje ir joje pasiūlytus rodiklius pamatytumėm, kad ta atsakomybė yra dažnai sušvelninama, neatsižvelgiant į realius planetos poreikius. 20 procentų sumažinimo, mažinant anglės dvideginio išmetimą, nepakanka. Ir jei neatsižvelgsime į a, e, išteklių panaudojimo efektyvumą rimtai, tai tie visi retoriški žodžiai e, minimi prieš 20 metų, kai buvo parengta Lisabono strategija, netaps veiksmais, mes tikrai pateksime į aklygatvį, didinsime kainas ištekliams, e, neperėsime prie efektyvesnių išteklių. Taigi, Kalbėtojai jau minėjo tikslus, tačiau turiu prisipažinti, kad dažnai jų kalbos nukrypsta nuo solidarumo dvasios, europinių vertybių ir Lisabonos strategijos. Ir dar vienas panašus į jau užduotą klausimą, kas prisijims prisitaikymo prie e, nesubalansuotos situacijos išlaidas. Dabar tas disbalansas yra labai didelis. Ir kaip suprantu, tarptautinės ekonomikos ir ES nuostatas suprantu, kad deficito valstybės negali vienas prisijimti prisitaikymo išlaidų. Ponas Reinas labai aiškiai kalbėjo, kad tik deficitą patiriančios valstybės turi prisimti tą finansinę naštą, o, o perviršiaus valstybės tokios prievolės neturi. Pone Legar, Prancūzijos finansų ministrė kalbė, minėjo, kad dėl kiekvienos problemos paprastai kalti du. Taigi šiuo atveju visos naštos suvertimas deficitą patiriančioms valstybėms ekonominė ir socialinė prasme yra tikrai nepagristas. Mes e, kelime grėsmę integracijos procesui dėl tokių um, pasiūlymų. Ir aš manau, kad mes turime grįžti prie europinių vertybių, europinių ištakų, kurios yra paminėtos sutartyje. Dėkoju. Dabar uh, suteikiu žodį ponui Starkui, kadangi jisai šiek tiek ilgiau sutiko maloniai pasilikti čia. E, na, atsakysiu du pastarosius komentarus ir klausimus. Pirmiausia, Lisabono strategija vertinu kaip pasiteisinusią, ji tikrai nežlugo atlikus vidutinio laiko tarp pežiūrą po penkių metų, tikslai padaryti labiau orientuotais. Lisabono sutartis atnešė naudos, tačiau krize tuos rezultatus iš mūsų atėmė. Ir šiame kontekste reikia suvokti Lisabonos pasiekimus kaip nepakankamai tvarius. Tačiau Europa 2020 strategija ir siekis orientuotis į keletą tikslų, o ne į daugelį tikslų iš karto yra labiau tikslinga strategija. E, suprantu, kad daug kas vertina dabartinę situaciją kaip ekonominę aklavietę. Eurozonoje esama uh, labai ženklių vidinių trūkumų, kai kurios valstybės patiria perviršių, kai kurios deficitą. Tačiau jūs sakote, kad defi, didesnį deficitą sukėlusios valstybės buvo spartesnio augimo ir perviršio kai kuriuose valstybėse priežastis. Taip, kai kurios valstybės turi perviršių, tačiau tokios tendencijos matomos ir pasaulio kontekste. Kai kurios valstybės viršijo prognozes per trumpą laiką. Vienas konkretus atvejis eurozonoje, kur BVP augimas yra 4 procentai metinio vidurkio, e, tai yra daug daugiau nei ES vidurkis, tai padidino ženkliai e, atlyginimus viešajame ir privačiame sektoriuje. Produktivumo augimas taip pat yra didesnis ir būtent dėl tokių priežasčių kitos valstybės tapo mažiau konkurencingos. Kokiosgi yra to priemonės? Ar dėl to, kad perviršio valstybės pasiekė geresnių rezultatų nei deficito valstybės? Na, aš manau, kad nereiktų numenkinti šių valstybių pasiekimų, nereiktų numenkinti tų valstybių, kurios pritaikė tam tikras korekcijas ir, kaip sakė komisaras, uh, tos korekcinės priemonės kainavo daugiau deficito valstybėms. Ir jeigu jos nepakeis savo politikos, jos paprasčiausiai pasieks aukštutinę ribą. Šios valstybės privalo prisiderinti. Visiems žinoma, kad po bumo dažnai ateina tam tikras atoslūgis, kai išiškėja restruktūrizavimo poreikis, kai atsiranda poreikis restruktūrizuotis. Ta ar daro valstybės, tą padarė Airija, ji tebeina tuo keliu. Aš norėčiau pagirti Airiją už tokias už tokius drąsius sprendimus. Ta pati galiu pasakyti ir apie Graikiją. Taigi vėlgi kalbant apie augimo modelį, praeitįje ir ateityje, čia reikėtų atskirti tai, ar tas modelis inicijuotas politikų ar atsirado dėl ekonomikos tendencijų. Ar tokį modelį įtakojo eksportas, kuris leidžia pasiekti didesnio augimo ar politinės priemonės. Šį procesą vertinu kaip decentralizuotą, tai reikalauja konkurencijos su kitomis valstybėmis ir pasaulio mastu, bet tai reikalauja kitokių sprendimų, kitokių rezultatų. Ačiū. Labai ačiū. Galbūt ponas Pisanin norėtų trumpai atsakyti. Dėkoju, ta pačia tema, nes yra labai svarbi. Manau, kad turime suvokti, jog negalime pasiūlyti sprendimų prieimimo sistemos, kaip nuspręsti dėl balanso. Problema visiškai kitokia nei biudžeto problema. Dėl biudžeto aišku, perviršius yra geriau nei deficitas, o kai dėl einamosios sąskaitos, tai kalbame apie santaupas, kurios keliauja iš vieno ES regiono į kitą. Ir čia labai sunku priimti objektyvų sprendimą, ar šis reiškinys yra geras ar blogas. Santaupų judėjimas iš turtingųjų valstybių narių į naujasias valstybės narės mus gali džiuginti dėl to, kad tai vyksta. Tai yra geriau nei uh, Pavyzdžiui, um, santaupų judėjimas iš Kinijos į JAV, objektyviai vertinant. Aš manau, kad plėtra ir konvergencija reiškia, kad santaupos plaukia iš turtingesnių valstybių į mažiau turtingas. O kai dėl fiskalinio deficito, tai klausimas nelabai tampriai susijęs su pirmuoju. Mastant tradiciškai apie politikos tikslus, e, galima sakyti, kad jeigu nėra deficito, perviršnio deficito, tai galima panaikinti kitus nestabilumo šaltinius. Tačiau krizė įrodė, kad toks tradicinis mąstymas nepasiteisina. Įrodė, kad nestabilumo šaltiniai kyla ne tik tai dėl fiskalinės drausmės nebuvimo. Taip, kartais tai yra, pavyzdžiui, Graikijos atvejais, bet Ispanijos atveju e, tokia taisyklė negalioja. Taigi turėtumėm taisyti politinę sistemą. Tai reikalauja e, detalios intelektinės analizės, kurią mes turėtumėm užsijimti prateinančius metus. Konkrečiau kalbant apie tai, kad tango gali šokti tik tai du partneriai ir kad e, šalis, kuriuose yra deficitas, gali pažvelgti į Vokietiją ir klausti, kodėl pas jūs perviršis. Uh, ir kad jūs taip pat esate kalti, tai turime pasakyti, kad tai iš tikrųjų gali būti spontaninė reakcija. Deficitą turinčios šalis koreguoja situaciją, bet iškyla rizika, kad scenarius pablogės, kad augimas sulėtės. E, tuo tarpu E, jeigu lyginsime su JAV kitomis valstybėmis, ES augimo tempai yra prašiausiai. Na, taigi, jeigu Vokietijai sakome, jūs turite perviršį, tai kelia mums problemų, tvarkykite savo perviršį, bet perviršis yra e, privataus elgesio, noro taupyti rezultatas. Ir iš tikrųjų reikia matyti skirtumą tarp perviršį Vokietijoje ir, ir Kinijoje. Kai žiūrime į Kiniją, sakome, yra labai aiškių iškraipimų, nukreipiant e, e re, resursus e, į e, prekybos e, sektorių, į kitus dalykus. Todėl galime sakyti Kinijai, E, tuos e, iškraipimis turite e, likviduoti. Vokietijos atveju ne visiškai taip. Taip, gal kuriuos iš tų iškraipimų reikėtų koreguoti, taisyti. Galbūt kai kurie iš jų prisideda, kai kurie veiksniai prisideda prie Vokietijos perviršio ir prie to, kad matome, kad pajamų pasiskirstimas nuo uh, asmeninių pajamų prie e, įmonių pelno kinta. Bet iš esmės turime suprasti, kad skirtingai nuo fiskalinio deficito perviršis nėra problema pati savaime. Kaip Polirenas ir sakė, turime teisinį pagrindą tokiems dalykams taisyti. Mums reikia tiesiog intelektinės valios tai daryti. Dabar dėl 2020 strategijos ir ką jį duoda ir ko ne. E, grįžtant prie Lisabono strategijos, irgi galime klausti, ar jį pasteisino ar ne. Ar atnešė rezultatų ar ne. E, Aš manau, kad vis tik Lisabonos strategija buvo pateikusi diagnozę, kuri didelė dalimi pasiteisino. E, jie aiškiai parodė, kad yra problemų su užimtumo e, lygiu ir su nepakankomomis inovacijomis. Toks buvo vertinimas ir iš esmės jis buvo teisingas. Po dešimt metų darome e, tą patį. E, vertinimą. Bet buvo elementų, kurių Lisabono strategijoje nebuvo, pavyzdžiui, e, švietimo elementas. E, pamastymai apie inovacijas buvo šiek tiek e, naivios, netitiko tai, ką mes dabar galvojame, kai kalbame apie skaitmeninę, skaitmeninę ekonomiką. Taip pat e, buvo e, kitų e, elementų, kurie nebuvo įrašyti ir, mano manimo, iki šiol yra neįrašyti. Pavyzdžiui, kalbam apie finansavimą, tai pamastymuose apie augimo strategiją šio elemento trūksta. Mes E, turime galvoti apie tą kompromisą tarp finansinio stabilumo ir augimo, apie tai, kaip finansinė sistema gali prisidėti prie augimo, turėtų užimti cen, cen, cen, centriškesnę vietą diskusijoje. E, tuo metu e, viešieji finansai nebuvo tokie svarbus kaip dabar, kada ši problem, problema tampa viena iš centrinių Mes matome, kad e, praktiškai visose šalise šia prasme reikalingos korekcijos, vadinasi, viešiai finansai turi labai svarbę e, rolę galvojant apie augimą. Kai galvojame apie mokesčių sistemas, mes e, dabar turime spręsti, o kurias mokesčius padidinti, o kurias išlaida, išlaidas sumažinti. Taigi diskusija dabar ne apie tai, ar reikia grįžti prie tvarumo ir sumažinti deficitą, bet kaip tai padaryti. Na ir pabaigai. Aš manau, kad susitelkimas ties konkurencingumu yra labai svarbu, bet vis tiek e, tos priemonės išlieka e, silpnosios kategorijos priemonėmis, kalbant apie e, vadovavimą. E, tai Lisabonas e, strategijos įgyvendinimo metu e, šios problemos nebuvo pakankamai išspręstos ir dar lieka aktualios. Pirmininkė, dėkoju. Liko dar dešimt norinčių pasakyti, todėl siūlyčiau štai kaip elgtis. Pirmiausia, steiksiu žodį nacionalinių parlamentų atstovams, o paskui sugrįšiu prie ekonomikos ir pinigų komiteto narių bet labai prašyčiau apsiriboti dviem ar trim minutėm. Pirmiausia, ponė Ankalmari iš Suomijos. Arvoisa puheenjohtaja, Suomi kannattaa Eurooppa 22 strategiją. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Suomija remia ES strategiją 2020, bet e, yra susirūpinusi, kad e, ji nebus sėkmingai įgyvendinta, jeigu e, nebus e, numatytos labai aiškios gairės e, šią strategiją įgyvendint ir nebus labai aiškių rezultatų, kurie privalomai turėtų būti pasiekti. Produktivumas čia bus svarbesnis negu kada nors anksčiau. Ir privalo būti išmatuojamas produktivumas, kurį galima būtų pamatuoti. Mes negalime aukoti, pavyzdžiui, aplinkos e, konkuruodami su Kinija. Tai kaip e, yra pasaulyje e, organizuojamas reguliavimas, taip pat bus labai svarbu. Mes e, žinome, kas vyksta akcijų biržose dėl to, kad egzistuoja MIFID, bet nežinome, o kas e, vyksta ne biržinėje aplinkoje. E, kurdami sistemą, kuri numatytų finansiniams uh, sandoriams tam tikrą mokestį, galbūt galėtume prisidėti prie e, atitinkamo fondo kūrimo. Dėkui, dabar taip pat e, Suomijos atstovas e, ponas Kinari. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šį e, posėdį. Ir, ir, ir Ir, ir toliau norėčiau e, kalbėti viena iš ES oficialiųjų kalbų - suomių kalba. Euro likimas a, e, ypatingai mane domina. Deja, e, Europos centrinio banko atstovas išvyko ir mintis apie Europos valiutų, e, valiutos fondą liko pagamint, e, pakabinta ore. E, kai kurie kalbėtojai gyrė tarptautinį valiutos fondą, bet nėra kol kas aišku, ar bus Europos valiutos fondas. Na, o kalbant apie bankininkystę, kol Amerikos bankai galės veikti Europoje, Europos Amerikoje, Visiškai e, nesvarbu, ar jūs gerai reguliuosite jų veiklą ES, e, tai nieko neduos, jeigu to paties nebus daroma kitur. Ir iš tikrųjų ta krizė, kuris užgriuvo Europą, e, kilo už Europos ribų. 99 metais Suomija patyrė tai ir turėjo prisimti visas su tuo susijusias išlaidas. Na ir pabaigoje norėčiau paminėti Kopenhago e, sustikimą. Man teko ten būti tą naktį, kada nepavyko pasiekti susitarimo. 12 val. nakties Sarkozy buvo jau pareiškęs, kad susitarimas buvo pasiektas. Tad e, man tiesiog įdomu, kaip ES nori vystyti bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis. Deja, į ES sąjungą labai dažnai žiūrima kaip į, į partnerį, kuris e, viskam sako ne. E, na ir dar apie rodiklių sistemą. Ar e, į tą sistemą įtrauksime tik tai ekonominius rodiklius, ar taip pat ir tokius dalykius kaip sportas, kultūra ir taip toliau. Pirmininkė, e, priminsiu, kad Europos parlamentas rengia e, bendrą pranešimą, e, kuriame kalbama apie BVP ir toliau, tai pranešimas vadinasi, jį rengia aplinkos komitetas ir mūsų komitetas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, neužduosiu klausimų, nes tiesą sakant, dauguma mūsų uh, ekspertų šioje tiesiog norėčiau paraginti, kad jeigu ateityje atvyksta parlamentarai iš visos Europos, kad tie referentai pasiliktų bent kelioms valandomis su mumis. Taigi čia toks raginimas ateičiai, nes kitaip čia vyksta diskusijos, kuriuose neįmanoma užduoti klausimų. Manau, kad 2010 metai bus labai svarbus, jeigu mums nepavyks užsuformuluoti ekonominio augimo užtikrinančios politikos, tai tuomet ES atsidurs kaip sumuštinėje, kai JAF ir Kinija bus iš kraštų, mes per vidurį. Dabar e, ta strategija 2020, na, norėčiau pritarti tiems kalbėjusiems prieš mane, kurie nurodė, kad daugeliu požiūrį ši strategija primena Lisabono strategiją. Na, Na, mes pernelik savo palengviname savo gyvenimą, sakydami, kad Lisabonos strategija nepasitvirtino todėl, kad prasidėjo ekonominė ir finansinė krizė. Jeigu mes pasižiūrėsime Business Europe ataskaitas, tai uh, jų vertinimai yra kažkur per vidurį, nes komisijos vertinimai yra labai pozityvus, uh, ekonomikos asociacijos vertinimai yra labai neigiamai. Uh, Na, sakyčiau, buvo dvi silpnusios vietos. Na, pirmiausia, mes tikriausiai visi, o kai kurie ir vyriausybių, ir valstybių vadovai labai gražiai kalbėjo apie reformas, tačiau jas vykdė pratai. Ir ekonomikoje sėkmė apdovanojo tą, kuris imasi veiksmų ir juos įgyvendino, ne tą, kuris gražiai kalba. Uh, Taigi, sutinku, kad reikia nusistatyti bendrus tikslus strategijoje 2020, tačiau kita vertus reikia įvertinti, kaip jie vykdomi. Turi būti užtikrinta nuolatinė vertinimo stebėsino sistema. Na, jūs kalbate, kad sankcijas politikoje uh, ver, taikyti labai sudėtinga, kai kalbate apie tai, kad piragas geriau ne batagas. Tačiau mums reikalinga labai protinga procedūra, kaip tai taikyti, nes bijau, kad ta, kitaip ta strategija 2020 susilauks tokio paties likimo kaip Lisabono strategija. Jeigu mes nusistatysime mažiau tikslų, tačiau bus galima tikrinti, prižiūrėti, kaip juos įgyvendinti, kaip jie įgyvendinti, tai tai bus geriau negu nustatyti daug tikslų. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Tai finansų rinkų stabilizavimas, toliau valstybių biudžetų konsolidavimas, e, vidaus rinkos išbaigimas, toliau migracija pagal poreikį ir galiausiai moksliniai tyrimai. Jeigu mes pasieksime šių penkių tikslų, tai jau busime daug pasiekę. Ačiū. Um, I think better reset the clock. That was a bit long. Uh, Mr. Standolf from Austria. Ponas Standolfas iš Austrijos. Na, pritarsiu prieš mane kalbėjusiems jų pasakymo turinio požiūriu, tačiau vis dėlto norėčiau užduoti du klausimus referentams. Pas mus Austrijoje labai svarbios yra smulkios ir vidutinės įmonės, nes du trečdaliai visų darbuotojų dirba būtent tokiose įmonėse. Manau, kad ir kitose ES šalyse smulkus ir vidutinis verslas yra ir buvo patikimiausias ramstis 2008-2009 metais, kai ekonomika šlubavo. Na ir vis smulkus ir vidinis verslas leidžia sukurti daug darbo vietų. Todėl reikia smulkiam ir tiem verslui nustatyti konkrečių taisyklių. Pavyzdžiui, buvo numatytas išimtis priekybai automobiliais ir paslaugoms automobilių srityje. Ir atsprekybos ats, ir tos išimtis numatytos priekybai automobilio atsarginėmis dalimis ateityje nustos galioti artimiausiu metu. Taigi ir tai turės labai neigiamų pasiekmių štai šiam sektoriui ir smulkiam įvitiniam verslui šiame sektoriuje. Tikrai priminsiu, kad tai smulkiams ir vidinėms įmonėms automobilių pramonės rytie tai yra didelė problema. Aš... Oops, thank you very much. Uh... Dėkoju, ponas Potis, Rumunija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, e, buvo pristatyta įvairių strategijų ir programų, bet šioje srityje reikia orientuotis į skaitinę Lisabonos tikslų išraišką. Europos Sąjungoje Sąjungo nedarbo lygis yra a, daugiau nei 9 procentai, 23 milijonai žmonių neturi darbo. E, užimtumo tikslas daugelį valstybių nepasiektas, taigi aš šios tikslus vertinu kaip labai ambicingus, o konvergencijos kriterijų stebėsena nebuvo tinkamai įvertinta daugelį valstybių narių sankcijos e, pritaikytos toms valstybėms, kurios netenkina tikslų. Tačiau nedarbo lygis 20, e, tarp asmenų iki 25 metų amžiaus siekia net 25 procentus. Taigi, kokie tikslai numatyti 20 metų strategijoje jaunimo atžvilgių, kaip rasti sprendimus ir juos integruoti į darbo rinką. Taip pat norėčiau pakalbėti apie nedarbo lygį, kadangi visuomenė Europoje senėja, yra vis mažiau galimybių jaunimui įsilieti į darbo rinką. Taigi norėčiau paklausti, kokie tikslai numatyti 20 metų strategijoje jaunimui iki, 20, iki 30 metų amžiaus. Ačiū. Um... Labai ačiū. Dabar galime pereiti prie Europos parlamento narių, kurie taip pat galės užduoti klausimus ir taip pat galės reaguoti jūsų pasisakymus. Adversūrne. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad kai kurie iš kolegų Taip pat parlamentarai iš nacionalinių parlamentų vis labiau kritiškai vertina tam tikrus retorinius pasisakymus, bandydami ieškoti to, kas lepiasi už jų ir ar e, tai įtikina. Taip, turime strategiją augimui ir darbo vietoms užtikrinti, tai yra tam tikros gairės, tai yra geriau nei nieko. Mums ką tik buvo pristatytas dviejų ramščių požiūris. Vienas iš ramščių yra viešųjų finansų konsolidavimas, antras augimas. E, mums svarbus ryšys tarp šių dviejų ramščių ir bus gana sunku uh, susilaukti palaikymo šios strategijos atžvilgiu, e, jeigu uh, mūsų dabar baugina mm, toks žodis iš keturių raidžių, tai yra skola. Ir aišku, bus strategijų, tikslų, taktikų, priemonių, žmogiškų išteklių, technologijų, tačiau mes suprantame, kad laivas, kuriame esame, yra e, pažeistas, turi didelę skylę, taigi ją turime kuo greičiau užlopyti. Aišku, turime netidėliotinų tikslų ir vidinio laikotarpio tikslų, tačiau Europos piliečiai e, nedaro tokio skirtumo. Jų protai dabar apsiblausia, juos neramina didžiulės problemos, kurios dar neišspręstos. Taigi mes turime dirbti, kad pasiektume tikslų numatytų 20-ųjų strategijoje. Turime būti optimistai, tačiau konstruktyvus ir blaivus. Ačiū. Ačiū, Andy Podimata, neišvyko. Toliau Oli Šmit. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, turime puikią progą pasikeisti nuomonėmis ne tik tai su prelegentais, bet ir kitais kolegomis. Esu liberalas, Švedijos parlamento narys, esu iš Švedijos. Prieš 20 metų ES buvo pasidalinusi, prieš 10 metų vyko karas Balkanuose. Ar nemanote, kad situacija pagerėjo? Bent jau aš manau, kad situacija daug geresnė. Ketvirtame dešimtmetyje buvo krizė ir žinote, kuo jie baigėsi. Baigėsi daugiausia protekcionistiniais režimais. Taigi nemanau, kad turime į viską žiūrėti taip pesimistiškai, sakydami, kad nieko negalime padaryti. Negalime būti perdėm dideli pesimistai, tačiau vis dėlto negalime e, duoti kelią pesimizmui, nes jo daugėja. Norėčiau pakomentuoti Graikijos kolegų pasisakymus. Manau, kad visi jums pritars Mes žinome, kad jūsų priemonės yra ypatingai sudėtingos. Bet man dešimtame dešimtmetyje teko būti panašioje pozicijoje savo šalyje, kai palūkanų norma uh, pakilo 500 procentų. Aišku, yra daugybė, daugybė spekuliantų, kai kurie užsidirba milijonus iš tų, pavyzdžiui, Sorošas tapo milijonieriumi. Buvo spekulacijų ir e, Švedijos krona. Tačiau reikia orientuotis per daug į tą spekulacijos aspektą, per daug dažnai žongliruojama šiuo terminu. Nu, jei bandysite tai daryti, te galiu jums palinkėti didžiosios sėkmės. Aš esu iš šiaurės valstybės. Noriu paklausti, ponė pirmininkė, Noriu paklausti kolegų iš Jungtinės karalystės ir Niderlandų, ką galvoja apie Niderlandų, atsiprašau, apie Islandijos dabartinę poziciją ir sprendimo nekompensuoti indėlių. Aš manau, kad reikėtų suprasti, kokia yra Jungtinės karalystės ir Niderlandų pozicija. Į pastarąjį klausimą gal ir galėčiau atsakyti, bet prieš tai paklausiau, ar yra kitų kolegų iš Jungtinės karalystės ar Olandijos kurie norėtų tai padaryti. Taip matau kolega iš Olandijos. Aš esu Mėjus iš uh, Niderlandų, esu taip pat liberalas ir mes uh, esame įsitikinę, kad mes labai teisingai elgiamės e, siekdami tokio sustarimo su Islandijos valdžia. So are we. Okay, and I spy Baroness Cohen. Matau taip pat salėje baronienė Cohen. E, man regis, aš pritarsiu kolegai iš Olandijos. Mums teko kompensuoti savo piliečiams ir mes manome, kad mes turime teisę reikalauti, kad Islandija mums kompensuotų. Right. Um, I, I myself, I say... Aš pati e, pasakyčiau štai ką. E, yra teisė ieškoti kompensacijas, bet abejočiau e, labai didelėmis palūkanų normomis turtui, kuris buvo laikomas vienoje iš tų šalių. Na ir pabaigoje suteiksiu žodį ponui Portas, o paskui Svenas norėjo E, dar pasakyti, na ir tada jau ponui Pisanis teiksiu žodį, kad jis apibendrintų. Dabar ponas Portas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jei aš būčiau iš Islandijos ir aš abejočiau dėl e, tų pinigų gražimo Olandijai ir e, Junktiniai karalystiai. Bet aš grįšiu prie e, disbalanso problemas eurozonoje. Čia aš matau problemą susijusią su euru, todėl norėčiau su ponu Pizanė apie tai pakalbėti. Ar jis nemano, kad dėl to yra įmanoma paremti valiutą, neatsižvelgiant į tai, ar eina kalba apie įsiskolinęsią šalį ar šalį su perviršiu. Situacija yra labai sudėtinga, nes valstybės su deficitais, kad galėtų išlikti konkuringomis, konkurencingomis, e, pra, e, privalo nuvertinti, nuvertinti savo produkciją. E, anksčiau tai buvo įmanoma. E, buvo įmanoma nuvertinti valiutą, o dabar tenka nuvertinti e, gamybos kaštus ir uždarbį. Buvo minėta apie santyki tarp darbo kaštų ir produktivumo. Aš esu iš Portugalijos, mačiau e, tam tikrą netitikimą tarptų dviejų dalykų. Ir dabar e, mes kalbame apie programas, kurių tikslas e, išvesti mus iš krizės, tuo pat metu gilinant e, recesiją. Vienintelis sprendimas, kurį aš matau, eurozonos krizai įveikti yra paprašyti, kad vokiečiai pirktų daugiau. Arba kad būtų padidinti atlyginimai, kad e, padidėtų asmeninis vartojimas. Na ir paskutinis klausimas. E, eurozonoje mums būtina politikos koordinavimas. Būtina siekti e, politikos koordinavimo. Uh, Bet kodėl dabar mes kalbame apie 3 procentų deficito ir 60 procentų uh, skolos uh, skaičius iki 2013, 2015 ir 2050 metų. Kodėl būtent tokios, e, tokie yra skaičiai, kodėl ne 5 procentai, kodėl ne 90 procentų atitinkamai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, atrodo, kad Svenas norėjo dar trumpą klausimą papildomai užduoti. Ačiū, pirmininkė. E, norėjau trumpai sureaguoti į kai kurios iš jūsų argumentų ir kodėl mane taip neramina disbalansas. E, E, su kuria susiduria ir eurozona konkrečiai, ir apskritai Europa. Aš e, manau, kad nėra abejonės, kad yra pernelyg dideli deficitai, kai dauguma šalių pasiekė jau tokį punktą, kai giliau jau nebeturėtume smukti. Bet antra vertus mes matome ir e, įvairius disbalansus. Kalbant apie mm, einamąją sąskaitą, jūsų argumentas toksai, mes esame vienoje zonoje, kodėl reikėtų dėl to jaudintis. Man tai yra vienas iš e, susirūpinimo, e, e, viena iš susirūpinimo priežasčių reikalas tas, kad mes neturime pilnai integruotos bendros rinkos Žmonės iš Graikijos netaip lengvai gali atvažiuoti į Olandiją ar e, Vokietiją dirbti. Ir konkurencingumo skirtingi lygiai turi kelti mums susirūpinimą. E, Vokietija e, savo kaštus mažino ir tokiu būdu pasiekė konkurencingumo. Ir nors mes visi žinojame, kad egzistuoja bendra taisyklė, kad darbo kaštų a, kitimas turėtų eiti drauge su produktyvumu. Taigi, kai matome, kad vienoje šalyje e, tie rodikliai vienur yra aukštesni, kitur mažiau, e, mažesni, e, tai sukelia tam tikrų problemų. Ir ypač, kai klausime rekomendacijų iš ECB, iš komisijos, iš tarybos, iš ekonomikos ekspertų, e, Ehm, man susidaro įspūdis, kad abi pusės turi adaptuotis ir, ir keistis. Žinoma, aš sutinku e, ir tai paskutinė mano mintis, kad e, didžiausia našta visada teks šalims su deficitu. Čia iš, kitos išeities nėra. Bet taip pat reikėtų pasakyti, kad e, perviršio šalis e, dėl e, savo atsakomybės taip pat turi prisimti pareigą siekiant Europos integracijos. Dėkuoju. Ponas Pisaniferi, iš tikrųjų daug klausimų jums buvo užduota. E, suteiksiu jums dabar žodį. Dėkuoju. Pabandysiu atsakyti, bet e, suprantu, kad be jokios abejonės e, <laughs> negaliu aš kalbėti už tų institucijų atstovus, E, kurie anksčiau mūsų posėdėje dalyvavo. Pradžioje pasakysiu, kad įvyko šioks toks nesusipratimas. Aš nesakiau, kad mūsų neturi neraminti e, deficito e, lygmenys, e, kad e, ypatingai krizės metu atsiradę deficitai kėlė mums susirūpinimą. Bet e, Mm, taip pat aš minėjau, kad e, tie lygiai netitiko mūsų anksčiau nustatytų gairių dėl to, kas yra primtina, kas neprimtina. O dėl einamosios sąskaitos. Kai kalbame apie deficitą arba perviršį, visada turite klausti, o kokios priežastys jeigu investicijos iš e, turtingesnės šalies ateina į netokią turtingą, tai yra pozityvu nes e, tai jos atneša tam tikras pajamas, kurios leis e, išmokėti, e, gražinti tuos pinigus ateityje. Bet jeigu eina kalba apie e, kažkokio e, nerealistiško e, nekilnumą turto burbulo arba vartojimo burbulo investavimą, tai, tai neišvengiamai priveda prie problemų. E, krizė mus pamokė, kad e, konkurencingumo kanalas, kuriuo galima būtų tas, e, tą disbalansą ištaisyti, buvo per nelyg silpnas. Taigi mūsų prekių ir paslaugų uh, rinkos nėra pakankamai integruotos, kad tas konkurencingumo šan, e, kanalas galėtų sa, e, laiku, tinkamu laiku tą disbalansą ištaisyti. E, mes matėme Ispanijoje, kad nors paslaugų ir prekių sektorius traukėsi, ekonomikos augimas toliau tęsiasi, pavyzdžiui. Na, dabar grįžkime prie skaičių. Ką tik pasižiūrėjau, jūs sakėte, kad atlyginimas e, Portugalijoje neaugo. E, bet e, nuo euro įvedimo, ir aišku, statistika nėra tobula, bet pagal mano skaičius Portugalijos atlyginimų lygis kilo 43 procentus, 25 procentais E, Vokietijoje, o produktyvumas Vokietijoje buvo greitesnis negu Portugalijoje, taigi čia atsirado spraga, kurią e, dabar reikia koreguoti. E, taigi dalis to pakilimo atvedė prie kainų augimo, O e, situacija tokia, kad nominalus uždarbis dabar yra per aukštas ir taip yra ir kitose eurozonas valstybėse. Koks galėtų būti sprendimas? Kaip jūs aiškiai pasakėte, iš principo jūs norėtumėte e, sumažinti e, visų veiksnių kainą tuo pat metu ir Jeigu būtų tai įmanoma padaryti deflecijos būdu, tai būtų geras sprendimas. Deja, mes e, žinome, kad tai įmanoma tik tai mažų e, atvirų ūkių atveju, e, kur vartotojai žino apie konkurencingumo E, pranašumus ir priima e, tokias korekcijas. Airijos žmonės tai supranta, bet e, kadangi ūkis yra mažas ir e, tokio metodo pranašumais labai greitai galima pasinaudoti. Ispanijai e, šitą alternatyvą vargu ar yra tinkama, tai didelė šalis. Taigi e, mažiau atviros e, valstybės e, turi e, tokią korekciją atlikti e, E, palaipsniui mes matėme po euro įvedimo Vokietija ilgiau užtruko atgauti konkurencingumą, matėme taip atsitinkant ir Prancūzijoje ir žinome, kad tai užtrunka ilgesnį laiką. Kaip paspartinti šį procesą? Aš manau, kad e, atlyginimų augimas e, Vokietijoje prisidėtų prie partnerių gerovės, o atlyginimų užšaldimas Atvirkščiai, ne, ne, nepadeda. Taip pat e, aišku, kad čia nekalbame apie kažkokį e, politikos instrumentą ar priemonę, e, dėl to vyriausybinių lygmenių nuspręsti neįmanoma, ypač šalyse, kur dėrybos dėl atlyginimų yra decentralizuotos, kaip kad Vokietijoje. Taigi galime atskirti tai, ko mes tik trokštame, o kas iš tikrųjų e, realiai gali būti politikos sprendimų pasiekmi. Keletą e, pastabų dėl ES strategijos 2020. Visų pirma, buvo klausima, ar aktuali yra ši strategija dabartinėme kontekste. Aš manau labai aktualu turėti augimo strategiją jau vien dėl to, kad E, prieš krizę galėjome e, konstatuoti, kad e, JAV kitų šalių atžvilgių mes truputį atsilikome, bet iš principo situacija nebuvo labai prasta, augo užimtumas ir taip toliau. Bet ateityje to daugiau nebebus, nes dabar mes susidūrime su didžiulė uh, problema, prisiderinimo problema, e, kuri kyla iš e, dabartinės fiskalinės situacijos ir mes rizikuojame patekti į užburtą ratą, kai atlyginimas per, per, per kai infliacija per maža, kai a, e, a, fiskalinės problemos, a, nepaisant pastangų ištaisyti situaciją, e, su deficitu nesisprendžia. E, ir e, mes galime pakliūti į tą užburtą stagnacijos ratą. Todėl labai svarbu būtent dėl to skatinti augimo potencialą, e, pademonstruoti mūsų sugebėjimą išspręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme. Dar kalbant apie valdyseną, ką čia galime padaryti. Buvo kalbama apie e, vidutinės smulkės įmonės, jaunus žmonės, kad jie turėtų būti atspindėti strategijoje. Sutinku. Dėl e, sankcijų e, aš nemanau, kad galima galvoti apie sankcijas. Galima lyginti veiklos rezultatus, tą palyginimą padaryti skaidresniu, labiau prieinamu piliečiams, kad jie galėtų patys vertinti valdyseną. E, Lisabonos e, strategijoje to nebuvo e, numatyta, tam buvo priešinamasi, nebuvo didelio polinkio iš valstybių narių pusės turėti tokį palyginimą. Ir tos palyginimų lentelės, mano nuomonė, vis tik tai padeda E, ir tai yra labai gerai, nes galų gale žmonės e, gali užduoti klausimą, o kodėl veiklos rezultatai pas mus yra tokie, tuo tarpu, kai kaimynų rezultatai yra kitokie. Taigi e, visa tai kelia labai didelių iššūkių, o norėčiau baigti optimistiškesnę gaidą. Manau, turėtume suvokti, kad ES buvo prastai pasirengusi krizai, kuri mus užklupo E, blogai pasirengusi keliomis prasmėmis. E, nebuvo pasirengusi e, spręsti bankininkystės krizę. Žinome, kad tuomet buvusi sistema buvo pereinamoji sistema, iš vienos pusės atsakomybė buvo nacionalinių lygmenių sutelta, o kitoje pus, pusėje buvo didesnė integracija, atsakomybės pasiskirstimas nebuvo optimalus, e, mes nebuvome pasiruošę taikyti e, naujus, naujas paskatas, stimulus, e, buvo būtinybė e, reaguoti, bet tam nebuvome pasiruošę. Patekome į sunkę situaciją, kai e, kapitalus rautai e, apsigrėžė, e, E, kapitalas e, po e, įplaukimo į tam tikras valstybės narės pradėjo grįžti atgal. Tačiau reikia pasakyti, nors ir netobulai, mums pavyko šias problemas išspręsti. Tai yra pamoka, spaudžiant įvykiams labai sunkiomis sąlygomis, vis tik buvo surasti sprendimai. Buvo sprendimas dėl bankų sprendimų koordinavimo, buvo uh, Sprendimas dėl paskatų buvo vienas iniciatyva. Taigi, tai yra dalykai, kurių pasimokėme. Ir kalbėdami apie ateitį, turime tikėtis, kad sugebėsime pasimokyti iš klaidų, iš e, mūsų politikos klaidų ir tikėtis, kad sugebėsime pastaisyti. Labai ačiū. Ir tuoj uh, ketiname baigti. Uh, posėdį, kaip buvo numatyta darbo tvarkėje, 15 minučių nesuvedinėsime išvadų, e, geriau išklausysime jūsų, bet trumpai pagrindiniai aspektai, kurie buvo išryškinti. Daugelis kvietė užtikrinti didesnį ekonominės politikos koordinavimą, kalbėjo apie galimybės tai padaryti, jas numato Lisabonos sutartis. Taip pat įdomu pastebėti, kad komisaras Oli Rein sakė, kad laimėjimus pasiektus per 20 metų konsoliduojant viešasius finansus praradome per dviejus metus. Aš tikiuosi, kad e, per trumpesnį 20 metų laikotarpį sugebėsime grįžti prie buvusių rezultatų. Ponas Starkas kalbėjo apie netolygų augimą įvairiuose sektoriuose ir įvairiuose valstybėse. Daugelis taip pat minėjo poreikį nustatyti tam tikrus etalonus ar matavimo priemonės gyvendinant 20 metų strategiją. Manau, kad tai svarbu netolygumams panaikinti. Taip pat buvo minėta, kad gyvybiškai būtina baigti vidaus rinkos kūrimą ir mūsų kviestinis kalbėtojas Marijo Monti kalbėjo apie poreikį reformuoti ekonominį modelį. Atsiprašau, ponas Monti kalbės apie tai vakare, vakarinės metu, būtent fiskalinio balanso priemonių nepaten, nepakanka ir čia reikia aplinkos įvertinimo ir tam tikros ekologinės ribos įvertinimo. Nepamirškime, kad smulkus ir vidutinis verslas yra ES ūkio plėtros variklis, ne tik ES, bet ir kitur. Taigi, manau, kad jeigu kiekviena makro bendrovė priimtų papildomai po vieną asmenį į į darbą, tai to pakaktų, kad išspręstume pagrindinės problemas Europoje ir pasaulyje. Taigi, tokios pagrindinės mintis išiškėjo diskusijų metu. Atsiprašau, kad kai kurie kalbėtojai negalėjo dalyvauti iki diskusijų pabaigos. Rytoj diskusijos tęsis ir aš pabandysiu numatyti tam tikras sankcijas tiems, kurių dabar nėra, kai ką jau esu sugalvojusi. O kai dėl šio vakaro darbo, tai vakarienė įvyks nulinėme aukšte e, parlamentarų restorane. Ten yra aiškiai pasakyta, kad tai yra parlamentarų restoranas. Pradžioj galėsite pavaišinti gėrimais, tai bus 18.30, paskui 19 val. atvyks ponas Bužikas, o paskui kviestinis kalbėtojas Marijo Monti. Pabrėšiu, kad nebūtų protinga išeiti iš pastato, norint jį sugrįžti, nes vėliau gali būti tam tikrų apribojimų. Na, o rytoj posėdį pradėsime 9 val. iš ryto, pasistengime būti punktualus, tuomet išklausysime kitų pasisakymų. Ačiū visiems.